Pradėkime posėdį, šiek tiek vėluojame, nes komisijos narys e, užsimiršo, užmiršo savo akinius, taigi dabar, kągi atleisime, vis tiek ir komisijos narys yra žmogus, taigi jis pasiskolino e, kitus akinius, dėja visos istorijos nepasakosiu. E, visa tai yra tik paprasčiausios klaidos. Visi esame žmonės. Na, dabar būd, būsiu draugiškas, nesidėsiu savo hakinių. Ir komisijos narys Avramo Paulus e, yra atsakingas už teisingumo ir vidaus reikalus. Jis taip pat teigia, kada atvyksta, atvyk, atvyks pas mus į posėdį kuo greičiau ir e, išlaikė šį pažadą. Taigi jis e, nuolat bendravo su mūsų komitetu po klausimų ir galiu patvirtinti tai kaip pirmininkas. Jis e, nuolat nagrinėjo mūsų dokumentus po klausimų ir šiandien atvyko į mūsų posėdį labai pasirengęs, na, patys pamatysite, bet jis nuolat e, susisiekdavo su mumis ir su mūsų komiteto darbuotojais. Vakar, jis turbūt pats vėliau tai papasakos, e, vyko visų parlamento komitetų pirmininkų posėdis, taigi jis turbūt pas, pasakys, kad vidaus reikalų ir, ir teisingumo klausimai yra labai svarbus ir šis portfelis naujoje komisijos sudėtyje yra e, vienas iš svarbiausių. Ir e, pirmininko pavaduotojas Timmermans e, teigia, kad migracijos klausimai bus laikomi vienu iš prioritetų. Taigi sveikinusi su komisijos nariu Dimitris Avromopaulus. Jis kalbės nuo 10 iki 15 minučių, o po to e, paprašysime koordinatorių užduoti klausimus, o po to suteiksime žodį visiems nariams. Suprantu, kad daug kas norėtų pasisakyti, tačiau norėčiau iš karto pasakyti, kad tai ne pirmasis susitikimas su komisijos nariu, taigi turbūt e, nors ir norėtume kalbėti apie viską, nepavyks šiandien to padaryti, prašau susitelkti ties pačiais svarbiausiais klausimais kurie jums svarbus šiandien ir nepasiduokite pagundai kalbėti apie viską, nors žinau, kad norėtumėte. Taigi siūlyčiau susitelkti tik ties tais klausimais, kurie šiandien labai svarbus, nes komisijos narys reguliariai dalyvaus mūsų posėdžiuose. Taigi komisijos nariai prašau žodis jums, o po to suteiksiu galimybę nariams užduoti klausimus. Ačiū pirmininkė. Kadangi pakomentavote, kad aš esu tik žmogus, tai norėčiau pasakyti, kad e, šiame komitete tai ypač svarbu toks komiteto posėdis, pobūdis. Taigi, gerbiamasis pirmininkė, nariai, pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad man didelė garbė ir didelis malonumas šiandien dalyvauti šiame posėdėje. E, Pirmasis keturias savaitės, kai pradėjau eiti šias pareigas, e, turėjau labai daug darbo. Praėjusią savaitę, kaip žinote, E, vyko mano krikštas plenarinėje sesijoje. Dalyvavau daugelį svarbių susitikimų ir konferencijų, pristačiau pagrindinės politinės e, temas, mūsų darbo programą, pagal kurią dirbsime kitus metus buvo apibriešta mūsų pagrindinių dokumentų stra rinkinio strategija. Na, taigi pristatysiu tą darbą, kuris jau buvo atliktas. Pirmiausia, nuo migracijos klausimų pradėsiu. Kartu su pirmininkaujančia valstybė narė mes turėjome galimybę keistis nuomonėmis šią temą praėjusią savaitę Strasbūrė. Ir norėčiau padėkoti jums visiems už vaisingą ir konstruktyvę diskusiją, ypač dėl migracijos spaudimo apimties, e, dėl prieglopšio prašytojų ir glaudaus bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis. Aš pasižymėjau e, jūsų pasisakymus šiomis temomis. Dėl veiksmų įgyvendinimo, kurios buvo susitartos viduržėmio jūros šalių grupės darbo grupėje ir kai buvo aptarta spalio mėnesį, norėčiau pasakyti, kad mes parengėme tokią lentelę, kurią pateikėme jums. Na, ir tikiuosi, kad su jos pagalba bus galima išsiaiškinti daugumą klausimų ketinu ir toliau taip dirbti. Ir po mūsų diskusijos praėjusią savaitę lauksiu jūsų rezoliucijos. Mums reikia sustiprinti veiksmus, kad galėtume kovoti su nusikaltėlių tinklais ir kontrabandininkais nes iš tikrųjų tokiu būdu rizikuojama e, žmonių gyvybėmis ir mano prioritetas toks ir yra padaryti viską, kad daugiau nežūtų žmonių. Europos Sąjunga planuoja kovoti su migrantų, neteisėtų migrantų vežimu ir gerbti visų migrantų teisės, nepaisant jų statuso. Taip pat aš aiškiai kalbėdamas E, pasakiau, kai kalbėjau pagrindinių žmogaus teisų agentūroje, kad migracija ir pagrindinės teisės yra prioritetai. Mes ėmėmės iniciatyvų, su kurių pagalba siekėme pagerinti tyrimus, nusikaltėlių baudžiamą į persekiojimą, vykdydami jungtinės operacijas, e, kurias vykdyti padeda Europolas. Bet jeigu norime rasti tvarius sprendimus, tai šios pastangos turi būti įtrauktos į bendrą integruotą požiūrį ir ES, ES turi imtis veiksmų kartu su trečiosiomis šalimis. Vienas iš, aiškaus, vienas iš pavyzdžių yra kartun procesas praeisę savaitę vyko Romoje. Ir tai yra geras pavyzdys, kaip renkti politinę temą dialogus su trečiosiomis šalimis ir kaip renkti konkrečius projektus ir ieškoti jiems finansavimo. Taigi pirmą kartą mes susėdome kartu ir kilmės valstybės narys, ir tranzito šalys, ir paskirties šalys. Pirmieji projektai bus finansuojami iš, ir mes kalbėjome apie migracijos rautus iš rytų Afrikos. Buvo skirtas ES finansavimas, siekiant sustiprinti bendradarbiavimą su mūsų partneriais iš Afrikos, kovojant su priekyba žmonėmis ir neteisėtų žmonių vežimo. Norėčiau pasakyti, kad praėjusią savaitę mūsų susitikimas Romoje buvo labai svarbus politinė prasme. Ne tik todėl, kad įstengėme prie vieno dėrybų stalo susėsti su Eritrėjos ir Etiopijos atstovais, bet ir todėl, kad galėjome išklausyti mūsų e, kolegų iš Afrikos požiūrį. Dabar e, pereisiu prie legalios migracijos. Rengiama nauja ES politika dėl e, teisėtos migracijos ir tai turėtų prisidėti prie ekonominio augimo ir prie mūsų socialinio modelio išsaugojimo. Kaip pabrėžiau EBPO konferencijoje, kuri vyko Paryžiuje dėl teisėtos migracijos, tai vyko prieš dvi dienas, tai kartais e, reikalingos tam tikros kampanijos, nes e, potencialių dažnai migrantai nutarė mm, e, savo nemigruoti legaliai, nepatikslinti savo statuso, turėdami kokių nors baimių. Mes siekėme toliau plėtoti šią politiką ir siekėme dirbti su įmonėmis, mažomis ir vidutinėmis įmonėmis, sąjungomis ir su parlamento nariais. Jūs žinote geriau nei aš, kad tai yra labai sudėtingas klausimas. Mes siekiame įtraukti ekono, ekonominius ūkio subjektus ir reikia keisti šią politiką, jeigu norime pasiekti sėkmės. Taip pat E, norėčiau pasikliauti ir jūsų labai svarbę politinę paramą. Pirmiausia, pradėsime nagrinėti esamą politiką, pavyzdžiui, ES mėlynąją kortelę ir pažįsime, kaip būtų galima padidinti efektyvumą. E, kalbant toliau apie teisėtą migraciją, reikia dar kartą peržiūrėti direktyvas dėl studentų ir tyriejų mes e, parengsime ambicingą pasiūlymą, e, kuriame nurodysime šiuo laikiškas ir patrauklės taisyklės. Norėčiau padėkoti parlamentui už paramą mūsų pasiūlymams. Ne visos valstybės narės dar pare, yra parengusios bendrą poziciją tuo klausimu, tačiau pirmininkaujant Italijai stengė pasiekti didelės pažangos kai kuriuose srityse, būtent dėl judumo Europos Sąjungoje. E, tikimės, kad metų pabaigoje komisija patvirtins įgaliojimus, taryba patvirtins įgaliojimus. Mums reikia, kad pasiūlymas, pasiūlymai ir toliau būtų labai ambicingi ir aš pasikliauju jūsų tolesnę paramą būsimose dėrybose. Taip pat turime turėti galvoje, kad dauguma migrantų ne iš ES atvyksta į ES dėl kitų priežasčių, nebūtinai dėl užimtumo, dėl šeimos susijungimo, tai yra viena iš svarbiausių migrantų grupių ir jiems turi būti e, išduodamos vizos ir dėl humanitarinių priežasčių ir, ir kitokių dalykų. Yra atvykstama ir siekiant e, išsimokslinimo. Tokiu atveju reikia leisti studentams kuo geriau panaudoti savo gebėjimus. Legalūs migrantai e, yra labai svarbis rytis ir mes ir toliau ir vis daugiau dirbsime šioje srityje. Praėjusią savaitę, kai parlamentas nutarė kreiptis dėl E, kreiptis į teisingumo teismą dėl e, keliaivių duomenų įrašų klausimo tarp ES ir Kanados. Taigi mes lauksime teismo išaiškinimo. Komisija tiki, kad Teisingumo teismas greitai patikslin šį klausimą, kad galėtume judėti pirmin ir kad e, pa, tos papildomos teisės, kurios užtikrinamo šiuo naujų susitarimu, galėtų būti gyvendintos. E, komisija negalėjo padaryti esminio poveikio dėl ES keliaivių duomenų įrašų direktyvos. Pagrindiniai klausimai, kurie yra susiję su ES e, keliaivių duomenų įrašų sistema, tas duomen, dabar šio derimasi dėl duomenų apsaugos paketo ir laukiama teismo sprendimo. Ir ši sistema bus kita, kitokia nei keliaivių duomenų įrašų sistema. Mes ir toliau e, remiame savo pasiūlymą. ES PNR yra būtina tam, kad būtų galima užtikrinti visų ES e, gyventojų saugumą. Kai kurie iš jūsų vis dar turite bejonių dėl PNR e, apdo tvarkymo būtinumo. Esu pasirengęs e, sukviesti valstybių narių ekspertus, kurie galėtų pateikti konkrečių pavyzdžių, kaip svarbu buvo panaudoti keliaivių duomenų įrašus, kovojant su rimtais nusikaltimais ir to renginio metu mes būsime pasirengę atsakyti į visus narių klausimus. Būtų naudinga surenkti tokį renginį ir padaryti tai kuo greičiau. ES piliečiams būtinas saugumas ir todėl reikia laikytis europinio požiūrio. Komisija įsitikinusi, kad veiksmų reikia imtis greitai ir kad reikia užtikrinti svarbiausias sudėtinės dalis ir tikėtis, kad galiausiai duomenų apsaugos dokumentų paketas bus patvirtintas. Komisija įsitikinusi, kad reikėtų daug ką pakeisti ES PNR pasiūlyme, kad būtų galima užtikrinti pagrindinės teises ir kad būtų galima įsitikinti, kad tas pasiūlymas visiškai atitinka duomenų saugojimo nuostatas. Tai yra e, e ring, saugoti keleivių duomenis. E, sukuriant nepriklausomą duomenų apsaugos pareigūno instituciją. Dirbant keleivių informacijos padalinyje, reikia turėti galvoje žmogaus teisės ir duomenų apsaugos klausimus. Reikėtų, kad komisijai, komisija turėtų dviejus, o ne ketverius metus, per kuriuos galėtų peržiūrėti šią direktyvą ir pateikti savo ataskaitą parlamentui. Mes esame pasirengę dirbti su parlamentu ir su taryba, kad pasiektume šios pažangos dėl ES keliaivių duomenų įrašų. Žinoma, jūs pasiūlysite pakeitimų, kaip būtų galima patobulinti PNR dokumentą ir aš tikrai raginu jūs tai padaryti ir esu pasirengęs kartu su jumis dirbti šiuo klausimu. Komisija rems pastangas kad šis pasiūlymas būtų dar geresnis, siekiant užtikrinti pagrindinės žmogaus teisės. Neturėtume atidėlioti darbo prie ES PNR. Kai kurios valstybės narės e, turi savo nacionalinės sistemas ir jūs apie tai žinote. Mes e, atidžiai sekame situaciją, siekdami užtikrinti, kad šis darbas nedarytų poveikio žmonių teisių apsaugai, tame tarpe jų asmens duomenims. Prie šio klausimo aš dar grįšiu, kai kalbėsime apie PN, e, nacionalinių PNR e sistemų finansavimą. Be, net be finansavimo kai kurios valstybės narės jau daro žingsnius šioje srityje. Jeigu nebūtų ES nuostatų dėl keliaivių duomenų įrašų, tai e, mūsų keliaivių duomenų įrašų sistemos būtų skirtingos ir žmogaus teisų užtikrinimas būtų skirtingas. Todėl mums reikia vienos bendros ES sistemos. Be to, komisija sausio mėnesį rengė susitikimą, į kurį yra pakviesti nacionaliniai ekspertai, kurie dirba PNR projektuose ir taip pat sukvies e, nacionalinius duomenų apsaugos tarnybų atstovus ir bus kalbama, kaip būtų galima sustiprinti šias nuostatas. Esu įsitikinęs, kad e, e, turėtų dalyvauti visi teisėkūros atstovai, todėl kreipiuosi į Jūs. Mums reikia iš esmės pagerinti dabartinį pasiūlymą ir užtikrinti aukštą ES piliečių duomenų apsaugą ES lygmenių. Dėl duomenų išsaugojimo. E, senoji duomenų išsaugojimo direktyva jau nustojo galioti, bet e, duomenys gali būti labai svarbus teisės saugos tikslais, ypač atliekant e, rimtų nusikaltimų prevenciją ir kovojant su terorizmu. Todėl turime apsvarstyti tą politiką, kuri viena vertus užtikrina žmogaus teisės ir privatumą ir asmens duomenų apsaugą ir piliečių apsaugą bei gerą vidaus rinkos veikimą. Nauja, naujos sudėties komisija pažadėjo išnagrinėti visas galimybės, kaip geriausia judėti pirmin dėl telekomunikacijų duomenų, atsižvelgiant į visus veiksmus, veiksnius. E, buvo priimtas teismo sprendimas dėl duomenų išsaugomo direktyvo ir mes juo remsimės. Norėčiau Jūs informuoti apie tai, kas buvo atlikta kita dėl užsienio kovotojų problemų. Problemos. Mes glaudžiai bendradarbiavame su valstybėmis narimis, stengdamiesi parengti, aptarti kuo geresnės galimybės, kaip su tuo kovoti ES lygmeniu, kaip geriausiai tikrinti ir dokumentus, ir asmenis. Komisija ketina parengti gairės, e, pas, pasieniečiams ir padaryti tai artimiausių metų. Mes glaudžiai bendradarbiavame su valstybėmis narėmis, siekdami įgyvendinti greitas ir veiksmingas priemonės dėl Schengeno informacijos sistemos. Šios priemonės leis geriau ir sparčiau keistis informaciją dėl tam e, tikrų perspėjimų susijusių su užsienio kovotojais. O dabar norėčiau pasakyti keletą žodžių apie pažangiai valdomas sienas. E, remiantis diskusijomis su teis, e, teisėkūros atstovais, komisija pristatys naują pasiūlymą ir tuo pačiu e, atsijims tą e, teisėkūros teisės aktų paketą, kuris buvo pateiktas 2013 metais. E, po to bus išbandoma ši koncepcija ir tikimės, kad tai bus baigta padaryti iki 2015 metų rugsėjo mėnesio. Komisija ketina pateikti naujus pasiūlymus po to, po 2015 metų pabaigoje arba 2016 metų pradžioje. Ir ši peržiūrėdama dokumentus, komisija stengsis atsižvelgti į parlamento ir tarybos išsakytas problemas dėl pažangiai valdomų sienų paketo. Parlamento indėlis siekiant plėtoti pažangiai valdomas sienas yra labai svarbu, siekiant atlikti e, dabar galiuojančių dokumentų peržiūrą. Mes glaudžiai su jumis bendradarbiausime, ypač su dviem pranešies Rafajo ir ponu Desdemera. Ir neka, dalyvausiu susitikime su nacionaliniu parlamentu atstovais, kuris įvyks vasario pabaigoje. Norėčiau visiems padėkoti už laišką, kuris buvo man atsiųstas dėl trišalio susitikimo gruodžio 9 dieną. Bet visai neperdėdamas pasakysiu, kad per kitas tris savaitės mano darbo tvarkė yra apkrauta, perkrauta devinta diena turi būti Ženevoje, mes aptarsime pabėgėlių iš Sirijos klausimą, o dešimtą dieną visi komisijos nariai vyks į Luksemburgą e, į ceremoniją. Taigi aš vis tiek tikiuosi, kad tas susitikimas įvyks, nes labai svarbu, kad jis vyktų iki koreper posėdžio. Mano generalinis direktorius atstovaus mane šį sykį. Mes ėmėmės iniciatyvos, kreipėmės į tarybą ir paprašėme pateikti politinių gairių projektą dėl antrojo koncepcijos etapo. Šiame etape komisija E, išlaiko iniciatyvos teisę, bet mūsų ketinimas yra glaudžiai bendradarbiauti su Europos parlamentu ir su taryba. Kaip jūs minėjote laiške, mes ir toliau dirbsime su duomenų apsaugos institucijomis. Gerbėmėjai parlamento nariai. E, e, mano darbo pradžia buvo labai įtempta, mes pradėjome dirbti ir vis dar yra daug neišspręstų klausimų. Aš norėčiau e, aptarti su Europos parlamento nariais konkrečius dokumentų rinkinius ir nuolat bendrauti su lybe komitetu. Ir aš ketinau pradėti susitikimus per praėjusią Strasbūro sesiją, bet ačiū Jums E, galėjau susitelkti ties plenarinės sesijos darbo atvarkė. Dėkoju Jums. Dėkoju, panašu, kad vienas komiteto narys norėjo Jums paploti. Taip, taip suprantam, kad norėjote prisipažinti, kad pamiršti savo akinius uh, mus gerai, geranoriškai nuteikti, bet dėja yra kaip yra. Jokių nuolaidų kiekvienas Libė komiteto narys užsirašė kalbėti, įskaitant ir tuos, kurių šiuo metu nėra salėje. Aš ką tik gavau teksto žinutę iš vieno kolegos, kuris nori pasisakyti ir nebejoju, kad ir mūsų sekretoriato darbuotojai taip pat norės pasisakyti. 26 užsirašė jau pasisakyti ir jūs matote, kad salėje nėra ko gero šiuo metu 26 komiteto narių. Tai yra geras ženklas. Kai e, artėsime jūsų kadencijos pabaigos link, pamatysite, kad salė bus tuščia. Na kągi, panašu, kad me, mums nepavyks baigti aptarimo iki penkių. Jūs kalbėjote per nelik ilgai, gerbiamasis komisijos nariai. Na kągi, mes turėsime šiek tiek sumažinti pasisakymą, koordinatoriai pasisakys pirmieji, jūs turite po tris minutės. Ir pradėsime nuo EPP frakcijos kolegos, prašyčiau elgtis drausmingai, stengiatės neminėti visų komisijos narių paminėtų klausimų, kalbėkite tik tai apie tai, kas jūsų galva yra svarbiausia. Reverta Mitsola. Ačiū komisijos nariai už gerą pranešimą ir dėkuoju Jums už tai, kad Jūs taip pat e, ištisite mūsų e, duotą pažadą ir atvykote tikrai iš tikrųjų į mūsų komitetą. Dabar dėl migracijos. Migracija. Ši tema yra labai aktuali. Į daug ką neramina. Apie migraciją negalime kalbėti, nekalbėdami apie kitas sritis. Mums reikia holistinio požiūrio į migraciją. Be tokio požiūrio, kuris apimtų visas su migracija susijusius klausimus, tai yra ir prieglopščio suteikimą, mums nepavyks pasiekti užsibrieštų tikslų. Tai, kas vyksta dabar viduržymio jūros regione, yra tiesioginė pasiekmi to, kas vyksta Šiaurės Afrikoje, da, į pietus nuo Saharos dikumos esančių, esančios šalyse. Mes matome, kad nuo tokios situacijos kenčia pažeidžiamiausi. ES gali vaidinti svarbu vaidmenį šiame procese ir jie turėtų bendradarbiauti su visomis valstybėmis narėmis tam, kad būtų įspręsta šį labai sudėtingą, baisi situaciją. Taigi tai yra Europos problema, kurią spręsti reikia surasti Europos Sąjungos ligmens atsaką. Kokių priemonių ketina imtis komisijos narys tam, kad būtų geriau kovojama su prekeiviais žmonėmis ir kaip galima būtų sustiprinti tokių agentūrų kaip Frontex ir, ir kitų agentūrų gebėjimus. Dėl keleivių duomenų įrašų apsidžiaugiu išgirdus, kad praeitą savaitę uh, buvo susitarta, kad susitarimas tarp ES ir Kanados neturės įtakos mūsų daryboms su JAV dėl uh, keliaivių duomenų įrašų. Aš žinau, kad kiti kolegos e, kalbės e, apie dar vieną dalyką, apie direktyvą, kuri numato užtikrinti deramą duomenų kontrolę ir tai bus e, naudinga visiems piliečiams. Ir paskutinis dalykas - pilietybė. Pilietybė yra klausimas, kuris įeina į jūsų portfelį Ir aš norėčiau būtent apie pilietybę ir pakalbėti. Maltoje mes nesnei sužinome, kad praeitais metais Maltos e, vyriausybė susitarė su Europos komisija. Maltos vyriausybė da, gali suteikti Maltos pilietybę kai kuriems asmenims ir buvo pagal ankstesnius įstatymus numatyta, kad tie asmenys turi bent jau metus gyventi Maltoje, bet dabar šio reikalavimo nesilaikoma ir tai mus neramina. Dėkoju. Brigit Sipel, socialistų ir demokratų frakcijos vardu. Aš tau. Labai ačiū. Imigracijos klausimas daugialypis. Iš tiesų aš galvoju, kad laisvas judėjimas bus išsaugotas. Mes kaip europiečiai turime suprasti, kokie svarbus yra prašymai ir kai ieško e, prieglopščio migrantai iš tiesų jie randa bet kokius kelius į Europą. Bet to jūs kalbėjote apie darbo migraciją. Ir dar kalbėjote apie priekybą žmonėmis. Priekyba žmonėmis yra didžiulis nusikaltimas. Aš norėčiau įtraukti šitą dalyką į e, temą kova su nusikalstamumu, bet kalbant apie migraciją, apie tai nekalbėti. nes tai jau yra baudžiamosios teisės rytis. Dėl saugumo priemonių. Žmonių duomenys gali būti apsaugoti Europoje skirtingai, skirtingais lygiais. Tai stebina. nes principai kaip ir turėtų būti vienodi, o čia staiga kalbant apie šią apsaugą, sakoma, kad e, čia jau dominuoja savos teisės, valstybinės teisės taisyklės. Šią savaitę vyko diskusijos ir mes prašėme patikslinti, ar įmanoma kažkaip e, suderinti tą tas priemonės, nacionalinės ir europinės priemonės, kadangi jos tarpusavėje ne, nebūtinai labai gera, la, e, dera. Labai sunku jas įvertinti apskritai, nes kriterijai nevienodi, todėl reikėtų pasižiūrėti labai gerai, ar reikia kažkokių papildomų priemonių. Aš atrodo gerai supratau, ką jūs norėjote, pasisak... ką jūs norėjote pasakyti. Reikėtų naujos Europos PNR sistemos, tačiau prieš tai reikėtų pasižiūrėti, ką darysime su duomenų apsaugos paketu. Aš tikiuosi, kad kai kuriuos klausimus vis tik sugebėsime išspręsti. dar e, nors ir neturi valstybės narės e, atitinkamų sistemų, reikėtų išsiaiškinti, ką jūs galvoja apie to Freedom Prize. Ačiū Jums. Bergi, dėkuoju, Birgita. Akė ir Timosai Kirkhop. Pirmininkė. Komisijos nariai, pirmiausia, aš norėčiau pasveikinti pas mus atvykusių komisijos narį ir padėkoti jam už labai išsamų dabartinės situacijos anal, e, pristatymą. Aš uh, Nenoriu dabar kalbėti apie kiekvieną šis pasisakymo detalių, bet mane nudžiugino jūsų pastabos dėl keliaivių duomenų įrašų. Aš labai tampri bendradarbiauju su kolegomis šiuo klausimu ir stengiuosi atsižvelgti jų pageidavimus. Uh, Ir man todėl buvo labai įdomu sužinoti, kad komisijos narys paminėjo, jog jis ketina pateikti pataisytus pasiūlymus. Taigi man bus tikrai labai įdomu sužinoti ir kolegų nuomonę apie šios pasiūlymus ir pamatyti tuos pasiūlymus. Ir turiu konkretų klausimą. Aš norėčiau pakalbėti apie procedūras kurios taikomos apdorojant prieglapšių prašytojų prašymus visoje Europos Sąjungoje. Pastaruoju metu mes žinom apie kai kuriuos labai liūdnus įvykius tam tikrose valstybėse narėse. Ir man būtų įdomu sužinoti, ar Europos komisija nagrinėja skirtumus tarp įvairių uh, procedūrų taikomų prieglopšio prašytojams skirtingose valstybės narėse. Ypač e, skirtumas susijusius su e, priekašio prašytų laikymo sąlygomis, ypač nepilnamečių laikymo sąlygomis. Nes mes žinome, kad migrantams atsidūrusiams e, šiuose aplinkybėse reikia užtikrinti tam tikras sąlygas. Ir itin tai yra aktualu, kai kalbame apie vaikus ir kartais nepilnamečių laikymo, prieimimo sąlygos yra tokios, kad mes, europiečiai, gyventi 21 amžiuje, negalėtume jomis didžiuotis. Dėkoju. Liberaldemokratų frakcijos koordinatorius Cecilė Vikstrom. Ačiū pirmininkė ir dėkoju komisijos nariui ponui Avramopoulos. Ačiū Jums. Mano klausimas yra susijęs su Dublino reglamentu ir nuostatomis, kurios yra taikomos nelydimiems nepilnamečiams. Per dėrybas mes susitarėme dėl naujojo Dublino reglamento ir konkrečiai mes kalbėjome apie aštuntą reglamento straipsnį, pagal kurį buvo nuspręstas išvelgti į tuo metu nagrinėjimų teisme bylų uh, baigti. Komisija e, įsipareigojo pakoreguoti Dublino reglamentą atsižvelgdama į teismo nuosprendžius ir komisija ištesėjo savo pažadą ir iš tikrųjų pateikė naujus pasiūlymus, už kuriuos esame dėkingi. Šis komitetas e, e, apsidžiaugė gavęs šios pasiūlymus nes mes manom, kad jie atsižvelgia į teismo nuosprendžius ir iš tikrųjų sutvarkys padėtį, perdodant nepilnamečius iš vienos valstybės narės į kitą. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, ar jūs kaip ir jūsų pirmtakas griežtai laikysitės dabartinės komisijos pozicijos tam, kad būtų užtikrinta, kad nebūtų žengta atgal Aš esu visiškai įsitikinusi, kad negalima nepilnamečių siuntinėti iš vienos valstybės narės į kitą, lyg jie būtų kokie, uh, kokios suntos. Dėl to turiu labai tvirtą nuomonę. Dar vienas dalykas. Kai kas minėjo, kad Netrukus galime sužinoti apie tai, kaip bus reaguota į jūsų pasiūlymą sukurti Europoje keliaivių duomenų įrašų sistemą. Prieš trejus metus mes atmetėme tokį pasiūlymą. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, ponė Avramopolus, ar štai ką, ar jums yra žinoma, kad Danijos parlamentas balsavo prieš nacionalinės keliaivių į duomenų įrašų kūrimo, sistemos kūrimą? Ir tuomet Danijos vyriausybė gražino iš ES biudžeto gautas lėšas šiam projektui. Taigi, kaip jūs, e, komisijos nariai, ketinate elgtis? Ar jūs ketinate primesti visą ES vieną schemą ir jei iš tikrųjų reikia užtikrinti domenų apsaugą, ir jeigu jums tai rūpi, kaip jūs minėjote, kodėlgi tuomet e, jūsų kolegos komisijoje pirmiausia neužtikrintų, kad būtų tinkamai pritaikyta jau dabar galiojanti direktyva, nes tai būtų labai svarbus žingsnis, kuriant aiškį teisinę sistemą, pagal kurią mes galėtume taikyti priemonės e, skirtas keleivių asmens duomenų duomenų įrašams rinkti. Dėkuoju Jums už Jūsų atsakymus ir aš e, neviršiu man skirtą laiko. Taip iš tikrųjų. Dėkuoju, Silė. Kornelė Ernst. Einlassungen und Ihre ersten Statements. Dėkuoju komisariu už e, pirmąjį pirmąjį pasisakymą, kalbant apie migracinę politiką, norėčiau pasakyti štai ką. Kai kalbame apie migracijos politiką, reikia mokėti, sugebėti atsakyti į du klausimus. Pirmas klausimas būtų toks ir norėčiau jį gauti atsakymą. E, kaip aš įsivaizduoju Dublino sistemą? Jūs atvykstate iš Graikijos, jūs esate iš Graikijos, E, migrantai atvyksta į Graikiją, jie ten Graikijoje priimami, žinoma. Ar jūs norite išlaikyti tą Dublino sistemą, palikti viską taip, kaip yra, ar tą sistemą kažkaip reikia keisti? Kitas dalykas, kai kalbame apie E, migraciją, e, kalbame apie pakartotinį įsikūrimą, tačiau valstybės narės nebūtinai tuos dalykus vyksto. Kaip jūs paskatintumėte tą e, įsikūrimą ir kad valstybės narės pradėtų labiau šiuo klausimu domėtis, nes labai svarb, tai yra klausimas labai svarbus prieglopščiui. Dar vienas klausimas. Praeitą savaitę labai nustebau, nes e, pra, Teisingumo teismas sprendė klausimą dėl Kanados PNR. Tikriausiai bus priimtas labai kritiškas sprendimas, nes e, buvo nuspręsta, kad e, duomenų rinkimas yra netikslingas. Aš norėčiau išsiaiškinti, ar jūs palankiai žiūrėtumėte į Europos PNR pra, e, paleidimą. Aš asmeniškai manau, kad tai nerimta. Ar mums nebūtų tikslinga pirmiau palaukti, kokį sprendimą priims teisingumo teismas? Taigi mane labai nustebino šitas PNR klausimas, o jūs tuo tarpu sakote, kad jį reikia greitai spręsti. Žinoma, jeigu bus naujas susitarimas, jis vėl pateks į teisingumo teismą. Aš manau, kad e, tokiu būdu veikti ne, nelabai įmanoma. E, Ir ką Jūs man numatote daryti, kad būtų įgyvendintas e, duomenų apsaugos paketas? Aš manau, kad būtent tą reikia daryti, o ne dėl PNR dabar kažkaip taip lėšytis. Judith Sargentini, Žaliųjų frakcijos koordinatorė. Kaip ir e, Cecilija ir Kornelija jau sakė, duomenų e, išsaugojimas yra labai aktualus klausimas, bet aš nenoriu apie tai kalbėti dabar. Aš atstovauju Niderlandams ir todėl man uh, rūpi užtikrinti, kad būtų sižvelgta į parlamento nuomonę. Darbo migrantai. Mes žinome, kad komisija pateikė pasiūlymus dėl teisinės sistemos ir komisija pasakė, kad jie kūrė naują migracijos politiką ir jūs ką tik mums papasakojote, kad jūs norite pakeisti tai, kaip kalbama apie migraciją. Aš kartu su jumis noriu tą pakeisti, bet man sunku yra suprasti, kaip mes keisime tą, tą naratyvą, jei pagal naują migracijos politiką taip pat ketinama yra ieškoti priemonių kovos, kovai su uh, terorizmu ir ypač su uh, E, Europos kovotojais trečiose šalyse. Aš prisimenu jūsų klausimus ir tuomet jūsų parinkti žodžiai mane visiškai tenkino, nes jūs e, e, parodėte, kad jūs gerbėte migra, migrantus pa, ir, ir parodėte mums, kad jūs ketinate spręsti įvairių migrantų grupių problemas ir kad jūs darysite viską, kad tie žmonės, kurie nori atvykti į Europą, galėtų tai padaryti teisėtai. Be to yra ir uh, žmonės, kuriems reikia prieglopšio, yra ir darbo migrantai, kurie yra patekę į mūsų teritoriją uh, neoficialiai ir po to žmonės, kurie buvo atgabenti uh, nusikalstamų būdų. Tai yra trys grupės migrantų, kuriems labai reikia naujų teisės aktų. Jūs savo darbo programoje kalbate tik tai apie Milinosios kortelės direktyvą. Tos direktyvos taikymas rytis yra labai ribota, nes dauguma valstybių narių ir taip jau taiko te, e, tam tikrus įstatymus skirtus aukštos kvalifikacijos migrantams. Aš manau, kad mes turėtume daugiau dėmesio skirti nekvalifikuotai darbo jėgai, kuri pas mus atvyksta. Taip pat e, studentams skirtoje direktyvoje nebevartojamas žodis aupe. savanoriais ir e, tomis e, studentėmis auklėmis yra piknaudžiaujama, visiškai neužtikrintos jų, e, jų teisės dėl kartūnų projekto. Čia visiškai jums nepritariu. Romoje Europos valstybė, valstybės narė susitiko su Afrikos šalimis ir mes susitarėme su tokiamis šalimis kaip Eritreja dėl to, kad ta šalis galėtų sustabdyti migrantų srautus. Susitarėme su Eritreja ir Pietų Sudanu. Aš netikiu, kad tai yra įmanoma. Judith, aš negalėjau tavęs nutraukti, kad tu kalbėjai apie ne nelegalią migraciją. Na kągi, gerai, toliau. Ir paskutinis koordinatorius Lola Ferrara iš EFDT frakcijos. Lora, prašau. Labai ačiū. Pirmininkė, komisarė, Aš norėčiau dėl legalios migracijos pasisakyti. Taip aš čia. Ir norėčiau apsistoti ties to, ką sakė kolegė Sergentini. Kovoti su e, nelegalia migracija ir e, skatinti legalią migraciją. Žinoma, labai gerai išlaikykime tuos mokslininkus, studentus. Tačiau čia E, migrantai laikomi kaip ekonominė jėga, bet ne kaip gyventojai, kuriems reikia kažkokios tai apsaugos. Labai nemažai migrantų atvažiuoja čia tik dėl to, kad nori išgyventi, jie bėga nuo karo persekiojimų. Taigi e, tikrai nėra atsakymas tiems asmenims direktyva dėl mokslininkų arba studentų. Nelegali migracija kyla dėl to, kad jie neturi kažkokio, tai, kažkokio kito pasirinkimo, jie neturi jokio teisinio pasirinkimo ir teisiškai jie Europoje negali, mm, į Europą niekaip negali patekti pagal teisės nuostatas. Taigi e, reikėtų kovoti prieš uh, nusikaltelių organizacijas, kurios e, naudojasi tuo skurdu ir prekiauja žmonėmis, tačiau jeigu jūs neturite jokio teisinio pagrindo, jeigu nesuteikite jokių alternatyvų, tai problemą sprendžiate tik tais ekspos, bet ne ex ante. Toliau dėl fondų naudojimo. Italijoje buvo neseniai atlikta apklausa, kaip panaudojami migracijai skirti fondai. Tikrai buvo gauti labai nekokie rezultatai. Pagal Strasbūro teismo nutartį Italija yra tokia šalis, kurioje nėra įmanoma šeimų susivienimas, kadangi labai blogai elgiamasi su žmonėmis. Taigi jūs įsivaizduokite, kaip žmonės priimami tuose centruose, e, kurie e, skirti imigrantams priimti Italijoje. Taigi reikia mums, reikia, kad veiktume, reikia, kad padarytumėm taip, kad migracijai skirti fondai būtų panaudojami geriau. Toliau identifikavimo procedūros. Šios procedūros leidžia tiek Italijoje, tiek kitur panaudoti reikiamas, e, reikiamą jėgą. Galima jėgą panaudoti prieš tuos žmonės, kurie nenori suteikti informacijos apie savo tapatybę. Ir aš norėčiau sužinoti, kaip Jūs galvojate, ar tai nesikerta su žmogaus teisėmis. Žodis teikia komisijos nariams. Koordinatoriai jau pasisakė. Kolegos minėjo praktiškai visus jūsų portfelį einančius klausimus. Gal jūs galėtumėte atsakyti konkrečiai kiekvienam koordinatoriui, prašau. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau pasakyti štai ką. Beveik kiekvienas kalbėjo apie klausimus, kurie yra susiję su mano pasisakymu. Aš puikiai suprantu, kad kai ką reikėtų paaiškinti. Antra, poniai Metsula, norėčiau pasakyti, kad 2015 metų veiksmų plane bus atspindėta ir Europos darbo tvarkė migracijos rytyje. Taip, iš tikrųjų, mums reikia holistinio, visą apimančio požiūrio. Jei pažvelgsime į tai, kokie dokumentai buvo svarstomi pastaraisiais metais, kaip keitėsi migracijos formos Europoje, pamatysime, kad Europa nebuvo viskam, kas įvyko pasiruošusi. Ir todėl susiformavo tam tikras požiūris į uh, dabar vykstančią migraciją. Anksčiau migracija vyko bangomis, ji buvo fragmentiška, o šiandien matome visiškai kitokią migraciją. Kiti... Maždaug prieš mėnesį vyko klausimai Ir nepaisant to, kad aš atstovauju visai Europos šeimai, aš daug sužinojau apie dabartinės migracijos formas. Pagrindinės žmogaus teisės. Tai yra be abejo jums visiems rūpima tema ir aš neleisiu, kad, kad terorizmas ir nusikalstama veikla būtų siejami vienaip ir kitaip su migracija. Tai yra visiškai skirtingi dalykai. Uh, Deja, turiu pasakyti, kad mano portfelėje taip pat yra ir klausimai susiję su saugumu ir pagrindiniu teisų apsauga. Ir kartu aš esu atsakingas už tai, kad migracijos problemos būtų sprendžiamos holistiškai. Taigi, mes norėtume apibriežti teisėtos legalios migracijos sąlygas ir kriterijus. Tai yra strateginė mūsų migracijos politikos kryptis. Jūs visiškai teisingai kalbėjote ir apie būtinybę bendradarbiauti. Aš apie tai kalbėjau Romoje, kai prie vieno dėrybų stalo uh, sėdėjo kilmės, migrantų kilmės šalių, tranzito šalių ir priimančių šalių atstovai. Aš galėjau Jums pasakyti, kad e, per tas diskusijas mes daug ką sugebėjome aptarti ir buvo nepaprastai įdomu bendrauti su kolegomis iš Afrikos. Taigi aš manau, kad e, bendradarbiavimas yra būtina bet kokiu tolesnių priemonių e, sąlyga. Uh, Toliau, Europos keleivių duomenų įrašų sistema ir būtinybė sustiprinti duomenų apsaugą. To mes ir sieksime. Jau nekartą kalbėjau ir galiu tik dar kartą pasakyti, kad tai yra svarbu. Ponios Zybel klausimas. Aš puikiai prisimenu, ką Jūs manote šiuo klausimu. Bet mes turime vienai per kitaip ieškoti sutarimo. Turime bendra, bendradarbiauti. Mano nuomonė yra pagrista mano pozicija. Ir parlamentas kontroliuoja komisijos veiklą, bet kartu mes suprantame, kad parlamentas, kaip ir mes, mes siekia rezultato. Rezultato, kuris padės mums atsisakyti praeitėje taikomų taisyklių, nes jos nepasiteisino. Be abejo, turime gerbti visų suinteresuotų šalių nuomonę. Negalime nesižvelgti ir į ideologinius argumentus. Pagabra, pagarba žmogaus teisėms viena vertus ir kita vertus kur kas aktyvesnis darbas siekiant spręsti dabartinės problemas. Štai tokia yra mūsų pozicija. Terorizmas be abejo yra dalykas, su kuriuo mes gyvename šiandien, tai yra realybė. Ir mes kovojame su terorizmu ir turime šiokių tokių nugastavimų dėl to, ko dar galima laukti ateityje tarptautinėje arenoje, ypač uh, terorizmo srityje. Mes turime imtis veiksmų, turime daryti viską, kas yra įmanoma, tam, kad galėtume užkirsti kelią ir nusikaltėliams, kurie vienaip ir kitaip dalyvauja migracijos, organizuojant migraciją. Ir čia turime bendradarbiauti su kitomis šalimis. Mums puikiai yra žinoma, kad yra sukurta net visa industrija, visa pramonė. Ir gal aš jūs ir nustebinsiu šiek tiek, bet nemažai tų nusikalstamų organizacijų turi daugiau priemonių ir išteklių nei valstybės. Tos organizacijos dažnai turi uh, visas naujausias technologijas. Ir mes tą akivaizdžiai matome, ypač viduržymio jūros regione, kur stengiamės užkirsti kelią prekeiviams žmonėmis. Panas Kirko paškėlė labai svarbų klausimą. Aš taip pat norėčiau paminėti, kad dar 25 komiteto nariai paprašė žodžio. Tiesiog norėčiau paminėti tą skaičių, kad jūs apie jį taip pat pagalvotumėt. Todėl, todėl paprašyčiau greičiau gal šiek tiek atsakinėti koordinatorių klausimus. Koordinatoriai tikrai supras. Dar 25 komiteto nariai nori pasisakyti ir aš taip pat norėčiau, kad jūs atsakytumėte ir jų klausimus. Taigi gal jūs galėtumėte šiek tiek uh, greičiau pateikti savo atsakymus. Taip, mano da, protas priešinasi pasąmoniai čia. Taip, bet aš pasistengsiu. Komiteto nariai puikiai tikriausiai supranta, kad e, neįmanoma visus klausimus išsamei atsakyti. Jie tą supranta ir supranta, kad jūs dar sugrįžite prie tų klausimų. Todėl e, norėčiau, kad jūs ypatingai dėl to ne, nepergyventumėt. Toliau, atsakydamas į kolegos iš Maltos klausimą apie pilietybę, galiu pasakyti, kad tas klausimas priklauso nuo Maltos vyriausybės. Kiek tas klausimas yra susijęs su Europos pilietybė, yra kitas dalykas. Čia reikėtų gal geriau jį įsigilinti. Dabar, ponia Kirchhoff, iš tikrųjų reikia gerinti mūsų prieglapšio suteikimo sistemą, reikia tobulinti. Mes to ir sieksime. Be abejo, mes norėtume pagerinti savo darbą visuose šiandien minėtose sritise ir norėsime siekti grėžnių rezultatų bendradarbiaudami su jumis. Mes nenorime, kad komisijoje būtų taikomi mažesni standartai. Mes nenorime nusigręžti nuo pagrindinių teisių, kuriomis yra pagrista visa ši politika. Aš puikiai žinau, kad Jūsų komitetas atmetė pasiūlymą dėl Europos keliaivių duomenų įrašų sistemos. Todėl aš ir manau, kad tą pasiūlymą reikia patobulinti. Tiesą sakant, nelabai ką galiu pasakyti apie situaciją susiklošiusią Niderlanduose. Galiu tiesiog jūs patikinti, kad prieš pateikdami naują politikos pasiūlymą mes viską labai gerai išnagrinėsime. Nenoriu daugiau dabar gilinti su detalės, nežinau, kad dar bus pateikta nemažai klausimų. Leiskite pasakyti tik tai vieną dalyką. Keleivių duomenų įrašai yra dalykas, kuris, kurį reikia aiškiai atskirti nuo duomenų išsaugojimo. Aš norėčiau paraginti jūs bendradarbiauti atsižvelgiant į uh, tikrovę. Reikėtų ieškoti įvairių būdų uh, mums sutarti. Toliau teismo sprendimai, dar juos turėtų panagrinėti atitinkamų šalių konstituciniai teismai. Ir po to mes galėsime kalbėti apie teismų sprendimus. Ponės Argentinė, aš niekuomet nesakiau, kad teroristai ir ūsienyje uh, e, uh, e, kovojantis ES piliečiai yra būtinai susijęs su migrantais. To tikrai neketinau pasakyti. Aš jau sakiau, kad mes. Uh, rūpinamės tuo, kad būtų parengti pasiūlymai dėl legalios teisėtos migracijos. Ir būtent jie ir sudarys mūsų migracijos politikos pagrindą. Dėkuoju. Laura Ferrara, oh. did you mention? Also legal migration. Yes. Αναφέρθηκα πριν στην νόμιμη μετανάστευση. Αυτό εννοούσε προφανώς. Τέσσερα migracija, legali migracija. Pone Ferrero apie tai klausė. Ir aš savo pasisakymo pradžioje taip pat kalbėjau ir apie teisėtą migraciją. Gerai, dabar reikėtų tęsti darbą. 25 nariai užsisakė pasisakyti. Ką reiškia jūsų gestai? Geriau įsijunkite mikrofoną ir pasakykite, ką norite pasakyti. Aš pateikiu labai konkretų klausimą susijusi su ne, uh, lydimais nepilnamečiais ir Dublino reglamentu. Aš norėčiau, kad mano klausimą būtų tiesiai šviesiai atsakyta. Bet juk aš sakiau. Ir po to pakartojau, kad mes neketiname keisti savo pozicijos dėl uh, šio klausimo. Ta pasakiau labai aiškiai. Lora. Aš tiesiog norėčiau, kad būtų atsakyta į mano pastabas dėl teisėtų atvykimo į ES priemonių ir teisėtų tapatybės dokumentų, kelionės dokumentų. Gal galėtumėt pakartoti savo klausimą? Taip, iš esmės buvo kalbėta apie teisėtus migracijos maršrutus ir problemas su e, tapatybės nustatymu komisijos nariai, tai iš esmės yra susiję ir su vizomis, ir su e, kai kuriais kitai platesniais klausimais. Komisijos nariai, gal jūs mane pasamdysite į savo sekretariatą? Man atrodo iš tikrųjų, kad dabar čia visi taip įsismarkavo, kad labai lengva yra viską pamiršti. Kornelija, gerai, bet tik labai labai greitai prašau. Taip, pasisakykite dėl posėdžių vedimo tvarkos ir labai greitai prašau pasisakyti. Ne, ne, ne dėl posėdžio vedimo tvarkos paprastai. Aš su uh, niekuomet neprieštarauju, bet aš pateikiu labai konkretų klausimą ir noriu dar kartą tą klausimą pakartoti. Ar jūs pritarite tai nuomonė, kad mes turėtume ir turiu dėrėtis dėl e, keliaivių duomenų įrašų, nepaisant to, kad praeitą savaitę ES susitarimas su Kanada buvo perdotas nagrinėti Europos teisingumo teismui. Taip, mes ir toliau žengsime šią linkmę. Man atrodo, kad aš viską labai aiškiai pasakiau. Aš galiu jūsų klausimą atsakyti tiesiai šviesiai, nuoširdžiai. Mes turime laikytis tos pačios pozicijos. Tai yra Europos keliaivių duomenų įrašų sistema. O dar reikia palaukti ir pamatyti, kokį sprendimą Teisingumo teismas priims dėl ES ir Kanados susitarimo. Kolegos, dabar prašau drausmės. Dar 25 nariai užsisakė kalbėti ir aš galiu jums pasakyti, kad sąraše yra nemažai žmonių, kurie renks ir pranešimus, ir jie turi irgi uh, savo klausimus. Ir uh, Visiškai būtų nesažininga, jeigu e, per pirmąją komisijos nario apsilankimą mūsų komitete jie negalės pateikti savo klausimų. Taigi, kolegos, prašau neviršyti dviejų minučių. E, o jeigu galėsite, tai gal kalbėkite ir dar trumpiau. Iškelkite jums rūpimą klausimą ir nepamirškite, kad komisijos narys dar sugrįž prie jų vėliau ir jisai dar ateis į mūsų komitetą. Prašau. Dėkoju, labadiena, komisijos nariai. Dėkoju Jums už Jūsų pasisakymą. Aš norėčiau Jūs paklausti apie ES sustrimus su trečiosiomis šalimis. Jūs minėjote, kad tai yra labai veiksminga priemonė siekiant užkirsti kelią nelegalią migracijai, kadangi šie susitarimai parodo, kad ES plėtoja labai gerus santykius su šiomis trečiomis šalimis. Ir tie susitarimai taip pat duoda labai aišku ženklą priekeiviams žmonėmis, tai yra tiems žmonėms, kurie nori pasipelnyti iš nelegalios migracijos, ko galima tikėtis ateityje. Aš norėčiau paklausti, atsižvelgiant į nesiniai pasirašytus su, susitarimus su trečiosiomis šalimis, kaip jums atrodo, ar dar galima tikėtis, kad, jie, kad jų taikymo sritis bur, bus ateitie dar platesnė? Ir dar vienas klausimas. Kaip jums atrodo, ar šie susitarimai pasiteisina operacinė funkcinė prasme? Dar vienas dalykas. Kiek aš suprantu, ne visos trečiosios šalis laikosi pasirašytų susitarimų. Nežinau, ar mes turime tikrai botagą, e, kurį galėtume pritaikyti šiuo atveju. Piragą kaip ir parodėme Bet kaip galima būtų paveikti tas šalis tam, kad jie galėtų kart mums skatinti teisėtą migraciją ir kovoti su nelegalia migracija? Dėkoju, Ana Gomes. Komisarė, aš pritariu tam, ką sakė Judith Sargentinė, dėl to, kad tikrai yra juokinga tai, kad mes deramės su tokiamis šalimis kaip Eritreja, Pietų Sudanas ir Etijopija. Uh, Ir kalbame su jais e, apie tai, kad jie turėtų daryti viską, kad pas mus neplūstų migrantai, bet juk jie, tose šalyse vyksta karas ir tos vyriausybės ir dalyvauja tame kare. Bet jau tiek to. Jūs kalbėjote apie tai, kad jūs e, kovosite su priekeiviais žmonėmis. Ir mes žinome, kad negalima legaliai verstis priekybą žmonėmis. Kai kuriems migrantams valstybės narės net patys raudoną kilimą. Ir galima tik apgailėstauti, e, komisijos nariai, bet turiu tą pasakyti, tai nėra vien tos šalies reikalas, nes čia kalbame apie visą Europą, nes taip yra importuojamas organizuotas nusikalstamumas ir skatinama korupcija visoje Europos Sąjungoje. Ir aš turiu pavyzdžių iš savo šalies, iš Portugalijos, ir žinote, kas įvyko prieš kelias savaitės. E, pasienio policijos vadovas buvo suimtas. Su Centrinių registrų valdymo įstaigos vadovas buvo taip pat suimtas, skaitant ir kitus pareigūnus, ir paaiškėjo, kad daugiau nei 11 aukšto rango pareigūnų dalyvavo nusikalstamame tinkle, pagal kurį buvo išduodamos tos auksinės vizos. Ir problema yra ta, kad pačioje sistemoje nėra jokių kontrolės priemonių. Ir Šiandien, pažiūrėjau, mes e, išgirdome iš e, atsakingos ministrės, e, ką jį mano. Jį pasakė, kad visos priemonės yra įdėktos, viskas yra gerai ir aš netikiu jai, jai. netikiu tuo, ką jis, ką jis sakė tai yra nepaprastai svarbus klausimas ir mes galvojame čia ne vien apie e, tai, kas vyks rytoj ir tai ne tik prieštarauja pagrindiniam, e, pagrindinės lygybės principui, bet yra tiesiog klausimas, kurio e, komisijoje nebegali ignoruoti. Gerai, užsirašėme viską. Auksinės vizos. Šeštame da, pusmečio, šeštoje pusmečio ataskaitoje dėl šengeno erdvėjas. Um, kuri buvo mums įstatyta šiandien, yra pasakyta, kad taryba vis dar nenusprendė dėl to, kaip reikėtų elgtis su Rumunija ir Bulgarija. Aš norėčiau jūsų pakl... E, ir kad taryba dar nėra, e, nėra pasiruošusi priimti šias šalis į Šengeno erdvę. Komisarė pasakiusi, kad jį visapusiškai remia šių šalių prisi... prisijungimą prie Šengeno erdvės. Ar jūs galite patvirtinti tokią nuomonę ir ar galima tikėtis, kad jos prisijungs ne... E, netrukus? Ir aš taip pat norėčiau, kad jūs plačiau papasakotumėte. Uh, kad kaip plėtojamas yra glaudesnis bendradarbiavimas su šiomis šalimis. Dėkuoju už tai, kad laikytės jums skirtą laiko. Baras Pinėlį. Ačiū, pirmininkė. Labadiena, komisijos nariai. Per klausimus jūs kalbėjote apie bendrą prieglopščio suteikimo sistemą. Uh, Ir aš norėčiau jūsų paklausti, kaip jūs vertinate tai, kas šiuo metu vyksta Atenuose? Du šimtai Sirijos piliečių e, badauja šiuo metu vienoje iš Atenų e, aikščių jau visą savaitę. Kai kuriems net prireikė medikų pagalbos. Tai yra visiškai nepriimtina situacija. Pagal Dublino konvenciją jie nebegali keliauti iš Graikijos, iš tos šalies, kurios teritorijoje pirmiausia pateko, į kitas šalis. Konvencija Graikijos vyriausybė sako, kad ji negali e, suteikti jiems prieglopšių ir negali suteikti jiems e, jokio darbo. Taigi tie žmonės yra atsidūrę visiškame e, teisinėme vakume. Yra šalių Graikijos kaimynų, kaiminių, kurios visiškai nepaiso pagrindinių teisų. Ir net teisingumo teismas negali užtikrinti, kad užsieniečių laikymo centruose būtų už, e, e, sudarytos deramos gyvenimo sąlygos. Taigi aš norėčiau paklausti, ką Jūs manote apie tą dramatišką Graikijos susikloščiusią situaciją. Ir kaip galima tvarkytis su didžiuliais migrantų prieglopšio prašytojų srautais. Kaip galima įgyvendinti 2001 metų direktyvą skatinančią valstybių narių solidarumą? Ir ką Jūs manote apie 2003 metų Dublino reglamento nuostatas, nes jos liktai turėtų užkirsti kelią tokiems įvykiams. Kitaip tariant, neturėtų būti taip, kad e, žmonėms e, nebūtų leidžiama išvykti trečiasias šalis ir kad nebūtų leidžiama likti jūsniečių laikymo centruose. Dėkuoju. Pagrindinių teisų agentūra šiandien mums pristatė dviejų tyrimų rezultatus. Buvo kalbėta apie tai, kaip atliekami yra patikrinimai, trečios menų, šalių asmenų patikrinimai sienų kirtimo punktas. Ir buvo nus, pastebėta, kad dažnai kad dažnai e, nepaisoma pagrindinių teisų ir nepaisant visų priemonių, kurios buvo taikytos nuo 2011 metų, e, situacija negerėjo. Kokių konkrečių priemonių ketina imtis komisija tam, kad būtų pagerinta dabartinė situacija? Emilija Orelė pasiūlė veiksmų planą, pagal kurį galima būtų užtikrinti geresnę e, migrantų ir trečiųjų asmenų pagrindinių teisų užtikrinimą, bendradarbiaujant su Frontex. Ar jūs e, esate numatę kokios nors priemonės šiems pasiūlymams įgyvendinti? Dėkuoju. Ovaja, Pone Ovaja. Jų, kadangi nesate koordinatoriai, tai jums skiriamos dvi minutės. Komisijos nariai, ką tik atvykau e, po dėrybų dėl biudžeto, šiuo metu vyksta sudėtingi dalykai. Visų pirma, ačiū Jums, kad atvykote. Artimiausiu metu e, mūsų laukia gana sudėtingi klausimai. Vienas iš jų kuriais tengiamės išspręsti, tai situacija viduržėmio jūroje, viduržėmio jūros regione. Viena vertus yra pabėgėliai, kurie negali išgyventi savo šalyje, taigi tikrai jiems turėtų būti sudarytos teisinės galimybės atvykti į Europą. Kita vertus, e, prekiautojai žmonėmis išnaudoja e, žmonės naudojasi jų sudėtingą situaciją, tai daro negailestingai, kurdami tam tikrus tinklus. Yra ir tokių situacijų, kurios susijusios su ES vidaus saugumu. Ir Europos piliečiams sunku susidoroti su tuo, kas vyksta, atsižvelgiant į IS islamo valstybės, vadinamosios islamo valstybės terorizmą ir kitus su tuo susijusius dalykus. ES kiek tik įmanoma turi e, atlikti prevenciją kad taip nenutiktų taip pat reikia spręsti klausimą dėl užsienio kovotojų. Uh, kad jie sugrįžę netestų savo veiklos ir neskleistų savo keistų idėjų. E, jauni žmonės yra pažeidžiami, lengvai priima tas idėjas, o tie, kurie nori išvykti, tai irgi neturėtų tęsti šios terorizmo formos. Taigi ačiū Jums, mūsų laukia daug darbo. Ačiū Monika, ačiū, kad laikėties laiko, ponė Kirkos. Ačiū pirmininkė, sveiki atvykę komisijos nariai, malonu Jūs matyti. Leiskite papildyti ponę Spinelį bado dėl bado streiko e, iš tikrųjų prašoma teisės išvykti į kitas šalis. Galbūt būtų galima per artimiausią posėdį spręsti tą klausimą. Manyčiau, kad mums reikėtų panagrinėti e, tai, kai būtų galima palengvinti tokius procesus, juk negalima leisti tiems žmonėms aikštėje mirti nuo šalčio ir bado. Sausio pirmą dieną 600 jaunuolių Graikijoje sulaukė tam tikro atsako, tai sulaukė labai didelės reakcijos. Na, dabar jau matau komisijos narys pasirengęs, gal norėčiau pasitikrinti su jumis ir su kolegomis, bet pirmiausia norėčiau paklausti jūsų komisijos narį, ar norėtumėte jau atsakyti į tuos klausimus, kurie užduoti, nes dar 12-13 narių užsirašė yra, ar norėtumėte, kad visi nariai užduotų visus klausimus ir tuomet atsakytumėte visiems iš karto. Atvirai pasakius, norėčiau atsakyti šiuos klausimus, o paskui vėliau. Tokiu atveju pasteirausiu, ar nariai tam pritartų. Taigi dabar komisijos narys atsakys į klausimus, o po to bus kitas klausimų raundas. Prašau, prašau komisijos nary. Visų pirma, Atsakydamas į pirmąjį klausimą, norėčiau pasakyti štai ką. Taip, mes skatiname tai, kad būtų sudaromi tarptautiniai sustarimai, kad būtų bendradarbiavama su kuo daugiau šalių ir mes taip pat skatiname sudaryti judumo partnerystės susitarimus. Tai yra mums labai svarbus dokumentas. Šių susitarimų pobūdis turi daug matmenų. mes kalbame apie grįžimą, apie vizas. Labai teisingai paminėjote. Ir tikrai buvau kalbės apie tuos dalykus, kuriuos jūs minėjote. Pone Gomes, jūs kalbėjote apie geresnį dialogą. Aš dialogų tikiu lygiai taip pat kaip ir jūs. kiti komisijos nariai. Na, tikrai galėčiau pasakyti, kad mes labai bandra, daug bendradarbiaujam dėl visų klausimų, išvelgdami savo kompetencijas. Mes tikrai nenorime palikti jokių spragų. Mes kalbame ir apie politinę situaciją, politinius pokyčius remiamės e, teigiamais pokyčiais, e, siekdami užtikrinti pagrindinės teises, mes dirbame su e, komisijos pirmininko pavaduotoju Timmermans ir manome, kad galų gale mūsų parengta politika galės užtikrinti labai stabilę sistemą, ES teisėkūros e, situacijoje. O dėl Rumunijos ir Bulgarijos mes e, šią temą kalbėjome ir per klausimus. Komisijos, e, komisija yra pasirengusi atverti Šengeno erdvės duris Bulgarijai ir Rumunijai kai šios šalys prisitaikys prie Schengeno erdvės taisyklių ir kai ES suteiks paramą Rumunijai ir Bulgarijai, tai viskas veiks gerai. Tikrai buvo išsakyta daug nuomonių šio klausimo ir kai kas abejoja šių dviejų šalių pasirengimu įvykdyti savo įsipareigojimus, tačiau komisija joms padės mes teiksime reikalingą paramą, e, kai Rumunija ir Bulgarija taps Šengeno e, erdvės narimis. Panas Spinelli ir Kerkos kalbėjo apie situaciją Tėnuose. Graikijos valstybinės valdžios institucijos mane informavo apie tai, taigi žinau, kokia yra situacija. Pirmiausia, tie civiliniai pabėgėliai nepriima pasiūlymo kreiptis dėl prieglopšio, nors Graikijos valdžios institucijos leidžia tai daryti. Žinau, kad Graikijos valdžios institucijos teikia tinkamą paramą šiems pabėgėliams iš Sirijos kurie šiuo metu yra susirinkę Tėnų aikštėje. Pirmadienį vyksiu į Ženevą, vyks didelį, pla, plačios diskusijos Sirijos pabėgėlių klausimo. Dabartinis migrantų srautas didėja ir dėl to sunkėja situacija kaimininėse šalyse. Jūs kalbėjote apie Graikiją, bet tą patį būtų galima pasakyti apie visas šalis dėl prieglopšio prašymo, juk tai yra asmens pasirinkimas. Ir nėra jokios teisinės priemonės įtikinti, ką nors kreiptis dėl prieglopšio, net tuo atveju, kai asmeniui tikrai reikalinga humanitarinė apsauga. Leiskite paminėti dar vieną dalyką. Valstybės narės teisiškai privalo nustatyti tuos asmenis, identifikuoti tuos asmenis, kurie atvyksta į šalį. Tai reiškia, kad įmami jų pirštų ant spauda ir taip toliau. Ir tie atvykstantys žmonės ne, ne, ne, neprisitaiko prie to, nepritarė tam ir tas pats atsitinka ir Graikijoje, ir kitose ES valstybėse narėse. O kalbant apie sirus, tai yra toks valstybių narių susitarimas, kad nebūtų savanoriško grįžimo dėl atsižvelgiant į tai, kad Sirijoje situacija yra sudėtinga. Na, nebent patys žmonės savanoriškai to reikalautų, žinau, kad prieglopšio programa įgyvendinama nuo 2010 metų ir su jos pagalba siekiama įveikti sisteminius trūkumus, kurie buvo nustatyti. Kaip jau sakiau pradžioje, komisija ėmėsi iniciatyvos ir aptars šį klausimą su kolegomis. Mes kalbėsime apie tai tarptautinių lygmenių e, poryt Ženevoje dėl Frontex ir pagrindinių teisių. Taip, mes primiktinai reikalaujame, kad būtų gerbiamos pagrindinės teisės ir kiekvieno, kiekvieną pranešimą išnagrinėsime, kiekvieną ataskaitą praneš, išnagrinėsime. Praneš, Ir e, parlamentas ir komisija dirbs to klausimu. Dėl vedimo tvarkos. E, gerbiamas komisijos nariai, kokią paramą teikia Graikijos vyriausybė. Tie žmonės patenka į ligoninės. Kur jūs gavote tokią informaciją? Jūs ką tik pasakėte, kad jie vyksta į ligoninės. Argi ligoninėse neteikiama pagalba? Argi tai nėra pagalbos teikimo forma? Klausimas yra ne, ne toks, kodėl žmonės yra gatvėse. Uh, Kaip jau minėjau, yra teisinė spraga, bet susidaro toks įspūdis, kad ta informacija, kurią gauname, aš turiu tokią informaciją iš atėnų, jeigu jūs turite kitokią informaciją, tai e, pasidalinkime. Toliau ponė Meijer, kitas klausimas. Ačiū pirmininkė. Turiu daug klausimų, kuriuos norėčiau užduoti komisijos nariui. Pirmiausia, ar tiesa, kad komisija e, ketina steigti prieimimo centrus Afrikos šalyse, argi ne dėl to e, žmonės ketintų, Europą traukia žmonės. Dar skaičiau apie viršnacionalinę pasienio kontrolės sistemą, kaip ji būtų suformuota. Ir dar jūs kalbėjote apie džihado kovotojus. Tie džihado kovotojai gali išvažiuoti, bet jiems neturėtų būti leista grįžti. Ir aš e, mačiau, kokia yra statistika tų, kurie išvyksta ir kurie grįžta. Gal galėtumėte patikslinti tą klausimą? Gal galėtumėte pasakyti, kiek džihadistų išvažiavo iš Europos ir kiek jų sugrįžo į Europos teritoriją? Ačiū toliau, ponė Engov. Ačiū, Klodai, atsižvelgiant į tai, kad nėra daug laiko. Ir atsižvelgiant į kitas aplinkybės, e, aš e, neužduosiu klausimų, bet tik pateiksiu du pasiūlymus arba paskatinimus. Pirmiausia, dėl keliaivių duomenų įrašų. Tikrai visiškai jums pritariu tam, kad mums ir toliau reikia plėtoti Europos PNR. Ir tai reikia padaryti tik tuo met, jeigu ateityje bus galima koordinuotai e, dirbti ir su kitais, kurie jau rengia PNR sistemas. Taigi tikrai nėra jokios priežasties, dėl kurios mes galėtume sustoti ilgam laikui tam, kad mm, susimtume. Mes taip pat kalbame apie e, vieną žemyną, tai yra Afrika, e, kuriuo aš jau seniai domiuosi. Ir su Afrika mums reikėtų bendrauti, kad sumažintume pabėgėlių, prieglopšio prašytojų skaičių iš Afrikos. Pavyzdžiui, aš labai gerai žinau, kad Eritrėjoje daug žmonių norėtų pasilikti, bet dabar Eritrėja tampa milžinišku kalėjimu ir mums reikia greitai imtis veiksmų. Afrikoje reikia konsoliduoti valstybę. Na, suprantu, kad nei aš, nei jūs komisijos nariai nieko negalime po vieną padaryti, bet ką mes galėtume padaryti su kolegomis, jeigu viduržėmio jūros pietinėse valstyb... šalyse neįtvirtinsime valstybingumo, tai visos pastangos bus bevaisės. Ir kadangi jūs turite ir migracijos, ir vidaus reikalų portfelius, tai šie klausimai yra labai svarbus darbo tvarkė. Ačiū, Frank. Toliau Fernando Lopez Aguilar. Ačiū, Klodai. Ir aš dėl to, kad nėra laiko, atsiųsiu jums telegramą, nes turiu daug klausimų, kurie yra susijęs su pasienio kontrolė ir pagrindinėmis teisėmis. Pirmasis klausimas būtų dėl, susijęs su vizų kodeksu, dėl privalomo atstovavimo. Kokie yra jūsų ketinimai? Ar norėtumėte labai konkrečiai mums pasakyti, kaip viskas atrodys. O antras klausimas yra susijęs dėl sugra... netidėliotinų sugražinimų. Ir Strasbūro plenarnėje sesijoje praėjusią savaitę kalbėjome apie tai. Ir mums reikalinga tolesnė informacija. Jeigu turite nu, kitokių naujasnės informacijos, tai lauktume jos. Toliau dėl vizų viduržėmio jūros šalims. Mes apie tai kalbėjome jau ne kartą. Dabar jūsų eilė Ketvirtas klausimas yra susijęs su tuo, ką šiandien girdėjome iš pagrindinių teisų agentūro, dėl to, kaip pažeidžiamos pagrindinės teisės oro uostuose ir e, sausumos skirtimo, sausumos sienos. Kaip ketina, ketintumėte pagerinti situaciją ir galiausiai pastaba dėl naujausio Teisingumo teismo sprendimo susijusio su LGTB teisėmis nes e, Niderlanduose pasienio kontrolės pareigūnai e, teikia informaciją apie tam tikrus stereotipus susijusius su LGTB ir pagal Europos e, Sąjungos teisės aktus visa tai yra nepriimtina. Ar turite ketinimų dirbti šiuose srityse? Ačiū. Ačiū toliau Tomas Šidovskij. Ačiū, Klodai. Kartais tikrai labai sunku jums ištarti mano pavardę. Geriau Tomu mane vadinkite. Norėčiau keletą klausimų užduoti raštu arba elektroniniu paštu. Čia apie vieną dalyką nebuvo kalbėta. Aš gavau informacijos pagal kurią dalis migracinių srautų yra kontroliuojama islamo valstybės. Ar jūs tą galite patvirtinti, ar galite kažką konkretesnio pasakyti? Antras klausimas. 1500 pabėgėlių iš Libijos pateko į ES per ambasadas su vizomis, jie nėra registruoti Šengeno e, sistemoje, jie jos išvengė tos sistemos patekdami. Kaip įmanoma, kad kai kurie mm, jų aplenkia tą sistemą, nebūna patikrinami ir patenka Europos Sąjunga. Kitas klausimas. Vakar buvau šešėlinis pranešėjas e, išorės, išorinių sienų klausimų. Buvo pasakyta, kad Frontexas nedirba su valstybėmis narėmis ir kad kai kurie instrumentai nėra tinkamai panaudojami. Ar ko nors imsitės, kad situacija pagerėtų? Ačiū toliau, Tanja Fajon. Pone pirmininkė, ačiū. Komisijos nari. Labai džiaugiuosi, kad domitės iš, išmanių sienų klausimų. Žinote, kad e, labai nemažai čia yra problemų ir kad e, savo pasiūlymą atsiimsite. Technologijos buvo išbandytos, kitais metais vyks konsultacijos su nacionaliniais parlamentais, tačiau buvo užduotas toks klausimas ir jį nebuvo atsakyta. Kiek mums Reikia tų išmaniųjų sienų, ypatingai atsižvelgiant į tai, kad viskas kainuoja baisiai brangiai. Ir dar čia e, yra kai kurių niuansų e, su duomenų apsauga, ar e, tai adekvatu mūsų siekiamam tikslui, kas prie tų duomenų prieis, ar ar kažkokios teisės saugos institucijos, ar, ar dar kažkas. Vakar vyko posėdis ir tame posėdėje kaip tik buvo svarstomas e, išmaniųjų, išmaniųjų sienų klausimas. Jei komisija mm, E, patvirtintų, kad tas projektas reikalingas, tai kaip elgsis e, parlamentas, ar jis ir toliau vystys kai kurią parengiamąją veiklą, ar turės prieigą teisės saugos institucijos prie privačių duomenų. Pasiūlyme to nebuvo, bet į tai reikėtų atsižvelgti. Ačiū, ponės Krėlijo. Dėkuoju komisijos nariui, kad atvykote. Pirm, norėčiau užduoti du klausimus susijusius su išmaniai valdomų sienų paketu ir su paieškos ir gelbėjimo operacijomis. Pirmiausia, dėl išmaniai valdomų sienų paketo pritarėme jūsų sprendimą atsiimti Europos komisijos iniciatyvas ir pristatyti naują. Sveikiname dėl to. E, komisija atvyko į šį komitetą pristatyti pilotinį projektą ir dokumentų paketą nuo spalio 16 dienos. Aš norėjau parodyti, kodėl į jų lyzą neįmanoma valdyti šio paketo, nes atsiranda problemų ir dėl biudžeto kompetencijų ir tai būtų pavojingas precedentas. Taigi norėčiau paklausti, ar esate pasirengęs patikinti šį parlamentą, kad bus tinkamai laikomas į jų lyzą reglamento. O antras klausimas yra susijęs su, susijęs su gelbėjimo ar paieškos operacijomis. Manoma, kad 3 tūkstančiai jau žuvo šiais metais, tenkdamiesi pasiekti Italijos krantus. Ir tai tikrai yra didelė problema, bet mes negalime palikti tų žmonių mirti. Ir yra e, regulian, reglamentas dėl e, išorės jūrų sienos. Ir taip pat buvo kalbama apie Frontex operacijas, bet dabar atrodo trūksta finansavimo ir e, norėčiau su dar paklausti apie operaciją Tuton. Uh, Tačiau tom pačioms misijoms yra dviejopos taisyklės. Europos, Europoje vykdomos misijos turėtų remtis mūsų reglamentais, bet netarptautiniais dokumentais. Ar esate pasirengęs peržiūrėti šią situaciją? taip pat peržiūrėti tas operacijas, kurias atlieka nacionalinės valdžios institucijos, ar reikėtų laikytis Šengeno kodekso siekiant e, vykdyti šiuos veiksmus. Silvija. labai įdomi Viktorina, kai bombarduojama klausimais labai panašu į tuos vakarykščius klausimus, tačiau manau, kad dabar galima ir toliau kalbėti apie konkrečius pasiūlymus, apie tą strategiją. Norėčiau du klausimus užduoti. Dėl e, prekybos žmonėmis ir dėl tų, kurie juos perveža per sieną. Kodėl mes daugiau nebegirdime kalbant apie tinklus ir dėl reglamento Dublinas 3? Ar, ar bus kažkaip e, bus kokiu nors paskirstimų dėl tų per, per, per, permetėjų per sieną. Atsiprašau, kad nelabai supratome, na, Tikrai klausimų yra labai daug, kai kurie kartojasi, kai kurie labai konkretus, konkretiems reikia ilgesnių atsakymų, tai manau, kad ateityje mes organizuosime teminius susitikimus ir kviesime tuos kolegas, kurie domėsi konkrečiais klausimas. Ir tai ypatingai bus svarbu tiems nariams. Taigi ateityje mes taip ir turėsime daryti, kad kiekvienas kolega turėtų galimybę užduoti klausimus, nes dabar tikrai atrodo kaip maratonas. Tikrai kitą kartą mūsų sesijos bus struktūrizuotos. Puiku, kitas klausimas jį pateiks kolega, kolegė Tereza, jos nėra, tai panežuly. Dėkoju, pirmininkė. Labadiena, komisarė. E, migracijos rautus sukuria chaosas pasaulyje. Aš manau, kad yra labai didžiulis prieštaravimas tarp to, kad mes mažiname pagalbą, e, humanitarinę pagalbą, vystym, pagalbą vystymui, labai drastiškai ją mažiname. Faktiškai kaip nukainavimas. E, beveik ketvirtadaliu mažinama E, humanitarinė pagalba. Šiandieną turime 8 milijonus Sirijos pabėgėlių. Ir kas gerai rytoj vyks, jeigu neturėsime daugiau pinigų? Veikti labai svarbu. Ir jūs kaip komisaras turite veikti savo lygių. Be to reikėtų e, įsivaizduoti, E, koks tai yra didelis skaičius - 3700 žmonių, kurie nuskesta perplaukdami, e, perplaukdami viduržėmio jūrą. Apie tai niekas nekalba, bet kalbama apie dešimt terorizmo aukų. Reikėtų kažkaip tai daryti skirtumą tarptų imigrantų e, kurie bėga nuo chaoso ir tų, kurie yra nusikalteliai. Norėčiau du konkrečius klausimus užduoti. Ar manote, kad e, sien, jeigu sienas pastatytume, kaip kalė yra numatyta padaryti, kaip nors paveiks migraciją, ar manote, kad tai sumažins mirčių skaičių? Ir ką Jūs galvojate apie Kamerono pasisakymus, kuriais jis nori mažinti judėjimo laisvę ateityje. Dar norėčiau paklausti dėl Tritono. Kiek buvo išgelbėta žmonių ir kaip visa tai yra finansuojama bei koordinuojama? I... Tikrai jūs iliustravote tai, ką aš dabar pasakiau. Tikrai komisijos nariai bus sunku. Toliau Gauriano. Ir tikrai e, atsiprašau, kad neištariu pavardžių, išmoksiu. norėčiau jūs sužinoti, kokie būtų komisijos nario reakcija į praėjusį penktadienį Kamerono pasakytą kalbą. Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas kalbėjo apie imigraciją ir migrantus į Europos Sąjungą. Ir taip pat kalbėjo apie Didžiosios Britanijos teisės aktų pakeitimus. Na, jums apdovanojimas už patį trumpiausią klausimą šiandien. Toliau, ponė Viržėt. Merci, Monsieur le Président. Dėkoju pirmininkė, laba diena komisarė. Jūs priminėte, kad labai susirūpinęs esate e, žmogaus teisėmis, labai dėl to džiaugiuosi, tačiau jūs vertinsime pagal konkrečius pasiūlymus ir veiksmus. Aš norėčiau prisijungti prie tų, kurie uždavė klausimus dėl migracijos rautų. E, iš tiesų, viduržėmio jūros situacija baisi, nuo metų pradžios daugiau nei 3,5 tūkstančio mirčių. Ir e, dabar jau pasijusta šneku, kad migrantams Europa taps pačiu pavojingiausiu žemynu Kas tie žmonės, kurie žuvo? Pirmiausia, tai yra seri... E, iš, iš Sirijos, Sudano, Afganistano, e, Palestinos, Eritrėjos esantys žmonės, visi tie žmonės, kurie turi teisę gauti tartautinę apsaugą. Jūs sakote, kad yra tuštuma teisėje, aš jums sakau, kad ne. Yra problema. Ir dar e, dėl kartumo norėčiau, dėl Sudano sostinės pasisakyti, dėl e, tarptautinio baudžiamojo teismo, kokį ženklą pasiunčia Europos Sąjunga, kai ji, kai ji renks konferenciją tokioje šalyje, iš kurios bėga žmonės nuo diktatūros vienos iš blogiausių pasaulyje. Tai yra e, konflikto zona. Aš manau, kad mes pradedame e, spręsti reikalą iš kito galo. Eritrėja, Somalis, e, ką daro su savo vyriausybė, kad e, e, kovotų su tais migrantų srautais, kad juos kažkaip tai suvaldytų. Tai dabar mes labai norėtumėm sužinoti, kam visa tai tarnauja, kodėl mes turime eiti, dėrėtis, kažką šnekėti su tomis šalimis, kurios už tuos migrantų strautus pačios yra atsakingos. Pone Kadžika. Uh, Migracijos situacija viduržėmio jūros regiono šalyse ir vis didėjantis prieglopščio prašytojų skaičius yra vienas iš didžiausių ES iššūkių. Uh, reikalingas visapimantis požiūris, e, nustatant prioritetinius veiksmus. Džiaugiuosi, kad tai yra labai svarbu ir jums, gerbiamasis komisijos nariai, turiu klausimą. Kaip komisija planuoja reguliuoti e, perkelimo klausimus dėl pabėgėlių, tų pabėgėlių, kurie yra Europos Sąjungoje, kadangi kiekvienoje valstybėje narėje yra skirtingai gyventojų skaičius, BVP, skirtingi pajėgumai, tai koks paskirstimo metodas dėl perkelimo, dėl prieglopščio prašytojų perkelimo bus numatytas, kaip jie bus paskirstomi valstybės narės. Ačiū Komisijos narys klausė, ar jau e, nedaug liko e, pasirengusiųjų klausti, bet dar tikrai liko nemažai. Aš galiu ir tris valandas čia būti. Ne, gal keturias penkias prireiktų. <laughs> Bet jau beveik e, į pabaigą. Toliau Sarajepost. Post. Ačiū pirmininkė. Atidžiai klausiausi komisijos nario, tikrai linkiu jums viso ko geriausio e, jūsų naujose pareigose. Turiu tokį, daug klausimų buvo jau užduota per plenarinę sesiją, dabar norėčiau pateikti raštų klausimus, kuriuos vėliau pateiksiu dėl Romų. E, Bet jūs kalbate apie ES migrantus ir laisvą judėjimą tuo pačiu, nes kai kalbame apie imigrantus, tai e, kalbame ir apie Romus. Ir tai yra tie žmonės, kurie nestudijuoja, kurie nedirba, kurie naudojasi laisvu judėjimu, tai yra iš esmės elgetos. Taigi tikrai e, labai neteisinga tuos žmonės vadinti ES migrantais. E, Kaip ketinate dirbti su tomis valstybėmis narėmis, kurios e, siunčia, išsiunčia žmonės nuo savo sienų? Ir dar šį ryt mes girdėjome ataskaitą iš pagrindinių e, teisių agentūros e, dėl kai kurių prieglopšio prašytojų ir labai dažnai jiems nesuteikiama teisė pateikti prašymą ir tas prašymas neperžiūrimas. Kaip užtikrintumėte prieglopšio prašytojų teisės, kurios yra įtvirtintos pagrindinių teisių hartijoje? Ir dar vienas klausimas, gal galėtumėte imtis iniciatyvos ar numatote imtis iniciatyvos dėl laikinų paieškos ir gelbėjimų programų, uh, kol parengsime humanišką migracijos politiką, nes dabartinė prieštarauja pagrindiniais teisėms, taip tęsti negalime. Bet e, reikalingas dabar greitai e, laikinas sprendimas, kaip Mare Nostrum projektas, nes praeisę savaitę Mare Nostrum projektas išgelbėjo daug žmonių. Prieklopščio prašytojai neatvyksta dėl malonumo, jie bėga nuo pavojų. Ačiū toliau, ponas Čekį. Ačiū pirmininkė. Gerbiamasis komisijos narys, jūs esate atsakingas ne tik už migracijos ir vidaus reikalų klausimus, bet ir už pilietybės reikalus. Taigi mano klausimas yra susijęs su Europos piliečių iniciatyva. Kitais metais e, planuojame peržiūrėti reglamentą, bus klausimai, bus parengta ataskaita Žinoma, kad komisijai e, labai sunku išklausyti ir pirmininko pavaduotojas Timermanas teigė, kad pritarė Europos piliečių iniciatyvos politiniai daliai, bet neteisiniai. Taigi klausimas, kaip matytumėte Europos piliečių iniciatyvos ateitį? Ačiū. Toliau ponė Intivel, Sofija. Ačiū pirmininkė. Labai trumpai. Apgailestauju, kad nebuvau posėdžio pradžioje, kai buvo užduodami klausimai dėl ESPNR. Na, niekas kategoriškai pasa nepasakė ne, bet demokratinėje valstybėje yra toks proceso klausimas. Visų pirma, jeigu siūlėte, siūlote teisės aktus, tai turi būti jie aiškiai pagrysti, o šiandien po tokių ilgų diskusijų mes negavome jokių įrodymų dėl to, kad reikėtų turėti ESPNR. Dar dėl suderinimo argumento prieš komisijai pradedant valstybės narės įtikinėti, kad joms reikalingos nacionalinės sistemos, tai matome, kad tas suderinimo argumentas e, nėra svarbus. Niderlandų parlamentas labai aiškiai balsavo ir pasisakė ne tam, kad būtų kuriama nacionalinė PNR sistema. ES finansuojamas projektas, kad būtų įsteigtos nacionalinės sistemos, neįvyko, ne, nebuvo gyvendintas. Taigi, ar planuotumėte visiškai nekreipti dėmesio į Niderlandų parlamento sprendimą? Ir galiausiai sakėte, kad ir toliau ketinate taip dirbti, tikiuosi ir parlamentas taip pat dirbs. Tai jeigu, jeigu mums reikėtų susidaryti susitarimą, tai jums reikėtų stengtis įgyvendinti e, direktyvą dėl duomenų apsaugos, lygiai taip pat kaip stengėte įsigyvendinti pasiūlymą dėl ES PNR. Uh, Na, ne, ne visai klausimas, tai yra toliau, toliau aviesizmin. Ar jie yra? Atsiprašau, vis jūsų nepastebiu, nes galės sėdite. Ačiū, ponas komisarė. Mano karta užaugo maždaug tokiu metu, kada statėsi ES ir mums buvo pasakojama apie teises, apie gerbuvį ir apie e, tai, kokie mes būsime laimingi visi Europos piliečiai. Tačiau užaugome, suaugome ir dabar e, nieko panašaus nematome. Dabar Ispanijoje, pavyzdžiui, nedarbas, skurdas, E, mums jaunimui pavogė e, viltį rasti darbą ir ateitį. Dabar mums lieka tik tais, e, tik tais tremtis. Daugelis my, tūkstančių pabėgo jau iš šalies susipakavę daiktus, daugiau negu trys šalis Europoje taiko žmonių išsiuntimo iš šalies politiką, e, tų žmonių, kurie e, priklauso ES valstybėms. Nuo 2013 metų e, Belgijos vyriausybė išsiuntė daug tūkstančių ES piliečių. Vokietijoje tas pats įstatymas galioja ir dabar nuo e, lapkričio jau galioja panašus įstatymas ir dabar jau iš Vokietijų per Vokietijos e, irgi bus išsiųsti tie žmonės, kurie neranda darbo per šešis mėnesius gyvenimo joje. E, mes e, du 1348 direktyva leidžia tokį išsiuntimą iš šalies. Ponas komisarė, e, ši direktyva jau yra įrodyta pažeidžia e, pagrindinį Europos Sąjungos principą. Reikėtų ją arba panaikinti, arba pa, e, pakeisti, pataisyti, kad nebūtų e, žmonės išsiuntinėjami iš šalies, nes tokiu būdu tik tai svystoma e, E, ksenofobija, nereikia susipriešinimo šiaurės ir pietų, rytų ir vakarų. Halo, halo, ačiū pirmininkė. Komisarė, panas Junkeris per rinkimo kampaniją sakė, kad kad bus bandoma spręsti palankesnių sąlygų siekiant prieglopšio problemos sprendimo. Mes matome, kad dažnai žmonės kreipiasi dėl prieglopšio ne, ne toje šalyje, kur galėtų saugiai gyventi, bet ten, kur yra didesnė tikimybė, kad jiems bus leista uh, užtikrinti, kad jų šeimos nariai pas juos atvyktų, arba kur sąlygos yra pačios dosniausios. Ir Švedija per praeitus metus gavo dvigubai daugiau prašymų suteikti prieglopstiniai Italija, Prancūzija ir Vokietija penkis kartus daugiau. Uh, gavo tokių prašymų. Ir per Italiją daugiausia pas mus ir atvyksta e, žmonių. Ir tokia situacija e, pakerta ir sumažina Dublino reglamento e, patikimumą. Be to tai užkrauna per nedėk didelę finansinę ir socialinę naštą tom šalims, kurio, kur galioja aukštesni nei, nei vidutiniai standartai. Todėl norėčiau jūsų paklausti, uh, Ar turite jūs kokiu nors planų spręsti šias problemas? Ta problema, kad kai kurios valstybės narės yra patrauklesnės prieglopšio prašytojams ir kad dabar asmenės turi galimybę rinktis, kur pateikti savo prašymą. Panas Junkris sakė, kad mums reikia bendros prieglapščių suteikimo sistemos tam, kad galėtume spręsti šią problemą. Bet praktikoje, ką tai reiškia? Ar tai reiškia, kad mes turėsime taikyti bendrus standartus politin, politiškai ir finansiškai bus labai sunku tai pasiekti. Ar tai reiškia, kad mes turėsime dalintis finansinę naštą, ar kad bus pasiūlyta uh, sažiningiau, teisingiau skirstyti migrant, migrantus visoje Europos Sąjungoje? Dėkuoju, ačiū ponui Morais už tai, kad sutikite man žodį. Dėkuoju Jums, kalbės labai trumpai. Daug kas uždavė klausimus susijusius su migracijos politika. Na, mane asmeniškai domina parama nelidimiems nepilnamečiams ir kova su priekyba žmonėmis. Aš norėčiau jūsų paklausti apie uh, Tritono operaciją. Prieš kelias savaitės toje Sicilijoje uh, Sicilijos dalyje, kur aš esu e, gimus, mes e, priėmėme 1700 migrantų ir Mare Nostra operacija buvo sustabdyta. Todėl aš norėčiau sužinoti, kaip vykdoma yra e, Tritono operacija ir kokiu rezultatu jūs tikitės susilaukti iki metų pabaigos, nes migrantų srautai tikrai nemažėja. Dėkoju, tikras maratonas. Ko gero, tai yra pirmasis posėdis, kuriame kiekvienas koordinatorius, kiekvienas komiteto narys uždavė savo klausimus. Aš pastebėjau, komisarė, kad jūs viską kruopšiai užsirašinėjote. Ir dabar prašau atsakyti, tiek kiek tai yra manoma, į kolegų klausimus. Prašau. Ačiū, pirmininkė. Jei aš pamiršiu kokį klausimą, nes iš tikrųjų klausimų buvo patikta nepaprastai daug. Net galėčiau pasakyti, kad jie yra sudėtingesni nei per klausimus man užduoti klausimai. Ir jūsų pateikti klausimai yra sudėtingi ir visiškai teisinga yra juos kelti. Pirmiausia, norėčiau pakomentuoti dalyką, apie kurį kalbėjo keli komiteto nariai. Tai yra migrantų e, paskirstimo e, politika. Čia mes remiamės pagrindiniais principais. Ir norime padėti tiems, kas nori teisėtai atvykti į Europos Sąjungą. Mes negalime kurti tvirtovės Europoje. Ir tą noriu pakartoti. Buvo kalbama taip, taip pat ir apie politikos prioritetus. Pirmadienį mes Ženevoje kalbėsime apie savo prioritetus ir kalbėsime labai praktiškai. Pone Saraja teiravosi apie prieglopšio prašytojų padėtį. Iš esmės galiu tik tai pakartoti, ką sakiau anksčiau. Dėl Tritono operacijos, kuri šiuo metu yra vykdoma. Čia galiu pasakyti, kad rezultatai yra labai teigiami. Ir taip yra dėl to, kad mes iki šiol laikėmės labai aiškios pozicijos. 37 gelbėjimo operacijos įvyko ir gelbėjimo operacijos įeina valstybių narių kompetencija. Paieškos ir gelbėjimo operacijos. Nežinau, ar aš gerai išsakiau, atsakiau į pono Holmario klausimą. Galiu tik tai pasakyti tai, kad tai, apie ką jūs kalbėjote, yra prioritetinės svarbos klausimas. Ar mes nuolatos jį keliame diskusijose su valstybėmis narėmis? Mes nuolatos kovojame su radikalėjimu. su radikaliomis jėgomis. Ir pasinaudodamas e, šią progą, to, kad galiu kreiptis jūs komiteto narius, noriu pasakyti, kad mes taip pat palaikome nuolatinį ryšį su visuomenės atstovais. Mes norime surasti būdą, kuris padėtų mums išnaikinti radikalėjimo šaknis. Toliau, ponė, jūs kalbėjote apie komisijos narių bendradarbiavimą. Iš pradžių mes turėjome tik tai bandomąjį projektą, kurio tikslas buvo pažiūrėti, kaip tas bendradarbiavimas gali būti užtikrintas praktikoje. Niekas neabejoja, kad yra labai gerai, kai įvairios komisijos nariai bendradarbiauja, ypač tais atvejais, kai mums patikėti įgaliojimai sutampa arba yra panašus arba yra susiję. Mes nenorime kurti konkurencijos tarp įvairių politikos ryčių. Ir aš galiu Jūs patikinti, kad kolegos, kurie yra atsakingi už su man patikėtais klausimais susijusius dalykus, tikrai man padeda. Deja, deja galiu pasakyti, kad žmonės vis dėlto yra sulaikomi. Trečių šalių asmenys yra sulaikomi. Ir noriu Jums šiek tiek papasakoti apie tai, apie ką kalbėjome Romoje. Aš pasveikinau ir apsižiaugiu dėl kartūno ir rabato iniciatyvų. Kodėl ta iniciatyva pavadinta kartūno miesto vardu, yra visiškai kitas klausimas. Tai nereiškia, kad mes remiame tos šalies režimą, kaip tik atvirkščiai. Toks pavadinimas buvo pasirinktas dėl to, kad būtent tenai buvo užmėgsti pirmieji kontaktai. Mums labiau turi e, rūpi dėrybų turinys. Na gerai, mes galime pakeisti pavadinimą. Tikrai, mums labiau rūpi turinys, o ne pavadinimas. Ir įvyko labai daug neoficialių susitikimų su įvairiausių šalių atstovais ir mes labai aiškiai kalbėjome, kad mums rūpėjo daugiausia humanitariniai migracijos aspektai ir kad mums taip pat rūpėjo ir augimas. Augimas, nes mes finansuojame e, kai kurios veiksmus tuose šalyse. Ir pirmasis klausimas, kurį visiems užduodavom, buvo, ar norite su mumis bendradarbiauti. Ir visi atsakė taip. Ir tai jau yra labai gerai. Pirmininkaujant Italiją puikiai tęsia mūsų pradėtą darbą. Fernando Lopes Aguilar paminėjo taip pat svarbų dalyką – partneriai. Praeitą savaitę Strasbūrė mes daug apie tai kalbėjome – Ir aš norėčiau dabar jums kiek įsame papasakoti, apie kągi mes kalbėjome. Būtina tinkamai įgyvendinti visus ES teisės aktus. Ir mes privalome pagal tuos aktus stebėti, kaip šalis partneris laikosi prisimtų įsipareigojimų. Tas pas pasakytina ir dėl vizų. Man atrodo, kad jūs rengėte pranešimą to klausimu, ar ne? Tuomet gal aš galėčiau su jumis bendrauti dvišalių pagrindų. Man atrodo, kad būtų labai gerai, jeigu mes galėtume susitikti. Ko gero, tas susitikimas būtų naudingesnis e, man, nei jums, bet, bet kuriuo atveju tai sutiktų man progą jums paaiškinti konkrečius mūsų pasiūlymo aspektus. Neatsimenu kolegos, kurio vardas buvo Tomas, pavardės, bet jisai kalbėjo apie Frontex. Deja, aš neišgirdau jūsų klausimo pradžios, bet supratau, kad kalbėjote apie Frontex. Aš noriu pasakyti, kad e, apskritai visas Frontex projektas buvo uh, įvertintas kaip sėkmingas. Be abejo, čia dar galima būtų daug ką tobulinti, dar galima stiprinti Frontex ir mes tą darysime, nes Frontex sukuria tam tikrą skydą Ir be abejo yra labai svarbu tinkamai saugoti ES sienas. Reikia aiškiai suvokti, ką tai reiškia. Bet vienaip ir kitaip, realiai Frontex teikia labai svarbias pastanga, paslaugas ir e, humanitarinę pagalbą. Frontex daro kur kas daugiau, nei numato jo įgaliojimai. Toliau jūs klausėte apie išmaniai valdomas sienas. Mes ketiname pateikti naują pasiūlymą šiuo klausimu. Aš be abejo pasižymėjau viską, apie ką jūs kalbėjote ir ketinu rimtai atsižvelgti į jūsų pastabas. Sekundėlę. Nežinau, ar ponė Fijonas dar apie kažką klausė. Dabar, ponas Koelijo, jūsų klau, pateikti klausimai. Jūs visiškai teisingai kalbėjote, bet tas projektas nėra bandomasis. Dabar jau prasidėjo antroji šio projekto gyvendinimo uh, stadija. Komisija atliko tyrimą ir dabar jau projektas žingė į antrąjį gyvenimo etapą ir komisija be abejo stebės, kaip e, siekime užkirsti kelią kontrabandininkams ir prekeiviams žmonėmis ir narkotikais. Ta darysime bendradarbiaudami su trečiomis šalimis. Jei mes neplėtosime bendradarbiavimo su šiomis šalimis, tuomet vargu ir galėsime kada nors uh, E, realiai užkisti kelią priekėjams žmonėmis. Ir aš manau, kad iš esmės galime vertinti mūsų santykius su trečiosiomis šalimis šioje srityje teigiamai. Eva Žoli. Aš nemanau, kad mes Europoje e, turime kurti tvirtovę, kaip minėjau. Ir tai yra įsipareigojimas, kurį prisėmiau jūsų akivaizdoje. Ir aš labai gerai tai atsimenu. Buvo paminėti ir pono Kamerono pareiškimai. Nenoriu dabar juos gilinti, bet kiek aš supratau, ponas Kameronas kalbėjo apie ES piliečių laisvą judėjimą. Jisai nekalbėjo apie migrantus iš trečiųjų šalių, jisai kalbėjo apie ES piliečius. Ir laisvas asmenų judėjimas, kaip žinia, yra vienas iš pagrindinių ES principų. Negalime sakyti, kad atvykėliai iš kitų ES šalių yra migrantai. Nebejoju, kad e, pono Kamerono pareiškimai dar bus svarstomi. Toliau, Dublinas. Dublino reglamentas. Kiekvieną dieną matome, kad yra taikomas Dublino reglamentas. Ir kiekvieną kartą mes turime galimybę įsitikinti, e, kad jisai gal ir nėra visiškai tobulas. Kaip jums yra žinoma, 33 šio reglamento straipsnis buvo peržiūrėtas tam, kad e, reglamentą galima būtų geriau gyvendinti. Dabar galiu jums tik tai pasakyti, kad kai mes supratome, kad uh, Dublino 3 reglamentas nepasiekia užsibriešto tikslo, kai mes pamatėme, kad yra tam tikrų problemų, tuomet mes nusprendėme keisti tai, kas, ką reikėjo keisti ir ateityje elgsimės panašiai. Dabar Romai. Romai nėra migrantai, jie yra ES piliečiai. Ir manau, kad tai iš esmės jau ir atsako į jūsų klausimą. Dėl piliečių iniciatyvos. Šis klausimas įeina į pono Timmermans kompetenciją. Tačiau piliečių iniciatyva vienaip ir kitaip yra susijusi ir su pilietybė. Ir pilietiškumu. Ir jau buvo minėta, kad e, pilietybė įeina į mano portfelį, bet jūs tikriausiai prisiminate, kad e, tas rytis buvo e, įrašyta į mano galiojimus paskutinę minutę. Ir aš dar neturėjau laiko gerai į ją įsigilinti. Bet mes vienaip ir kitaip kalbėsime apie galimybės puoselėti Europos tapatybę ir kaip galima būtų stiprinti ES veiklą, plėtojant Europos projektą. Man atrodo, kad į visus klausimus atsakiau. A, pamiršau. Keliaivių duomenų įrašai. Taip, dar kartą buvo iškeltas šis klausimas. Na, labai gaila, kad jūs kiek pavėlavote, nes mes apie keliaivių duomenų įrašus kalbėjome šiandien jau ne kartą. Aš asmeniškai esu įsitikinęs, kad mums reikia bendros Europos keliaivių duomenų įrašų sistemos. Pane Spinelė klausė jau apie tokią sistemą ir aš labai išsamei ir aiškiai išdėščiau savo nuomonę dėl tokios sistemos. Kaip mes galėsime realiai praktikoje ginti pagrindinės teisės? Tai yra labai rimtas klausimas, nes mes turime pasirinkti visas sąlygas labai gerai tam, kad ši priemonė sklandžiai veiktų. Ir Be abejo, taip pat glaučiai bendradarbiausime ir su oro bendrovėmis bei kitomis su, suinteresuotomis šalimis. A, dar vienas dalykas. Pone Kanicijai, jūs kalbė, klausėte apie Tritono operaciją. Ta operacija nėra skirta tam, kad e, e, tiesiog jį pakeistų Mare Nostrum. Ši operacija padeda valstybėms narėms geriau užtikrinti mūsų sienų apsaugą. Ir paskutinis dalykas, kurį noriu pasakyti, tai yra tai, kad vis dažniau mes teikiame iniciatyvas, kurių skirtas solidarumui stiprinti. Be solidarumo negali būti jokio tinkamo požiūrio į migraciją. Praeitie mes jau taikėme tokią politiką, kuri buvo skirta tam, kad galima būtų perskirstyti naštą, su kuriomis susidė, su, kuriomis, su kuria susiduria tam tikros valstybės narės. Čia reikia daugiau solidarumo. Bet be abejo, šį klausimą turėtų nagrinėti pirmiausia tarybos lygmenių, tam, kad visi, kas yra atsakingas už sprendimus šioje srityje, galėtų tinkamai atlikti savo darbą. Kiekvienoje politikos srityje mes turime atsižvelgti į pagrindinius teisės ir socialinius klausimus, į aplinkosaugos reikalavimus ir būtinybę gerbti visus piliečius ir visus asmenės, kurie e, pasirinka atvykti į ES ir pasibelsti Europos duris. Dėkuoju Žakas Baro, kuris e, kažkada buvo komisijos vicepirmininkas ir buvo sakingas už teisingumo klausimus. E, jisai ėjo savo pareigas nuo 2004 iki 2009 metų. Jisai dėja uh, mirė šį rytą ir mes norime pagerbti jo atminimą. O dabar, kolegos, galiu pasakyti, kad vargu ar galima tikėtis, kad komisijos narys gavęs 46 klausimus galėtų kiekvieną iš jų atsakyti tiek įsamei, kad jūs visi būtumėt patenkinti. Jau minėjome, kad su šešiais komisijos nariais mes e, turėsime bendradarbiauti ir e, šiandien įvyko tikrasis klausimo atsakymo maratonas. Galiu jūs iš karto nuraminti, kad ne kiekvieną kartą mes e, apipilsime jūs klausimais. Ateityje, paprastai, kai jūs pas mus atvyksite, mes susitelksime ties konkrečiomis temomis. Ar tai būtų migrantai viduržymio jūros regione, ar kiti klausimai tam, kad mes galėtume gauti kuo įsimesnius atsakymus, tam, kad galėtume tinkamai aptarti tuos klausimus su jumis. Yra nepaprastai svarbu tai, kad šiandien pirmajame mūsų susitikime su jumis nauji komiteto nariai ir, ir patyrę komiteto nariai galėjo išsakyti viską, kas jiems rūpi. Galiu tikrai jūs patikinti, kad ateityje mūsų bendravimas nebus toks sudėtingas kaip klausimai. Tikiuosi, kad vis dėlto nariai buvo patenkinti, dėl to, kad jų klausimas buvo atsakyta, o ateityje mes stengsimės kiekviename susitikime sustelti ties konkrečiais e, klausimais. Taip, aš tiesiog norėčiau pasakyti, kad būtų labai gerai, jeigu mes galėtume konkrečioms temoms skirti e, susitikimus. Tai būtų e, ir geriau, ir efektyviau, ir taip pat aš galėčiau geriau pasiruošti. Pirmininkas, taip be abejo, dėkoju visiems, kas dalyvavo šioje. Uh, šiame posėdėje ir dėkoju Jums, kolegos, už Jūsų kantrybę, kad Jūs kantriai laukėte, kol bus atsakyti Jūsų klausimus. Ir jei Jūsų klausimai nebuvo atsakyti, vis tiek e, e, e, dar labiau Jums dėkoju už Jūsų kantrybę. Komisijos narys atsakė į visus klausimus vienai per kitaip, net jeigu jūs ir neišgirdote konkrečiai jums skirto atsakymo. Taigi, komisarė, dėkoju jums ir iki pasimatymo kitą kartą. colleagues, um, we're moving on to the next point, which is the... Uh... Kolegos, pereiname prie kito darbo tvarkės klausimo, ar tai yra procesinės garantijos baudžiamosiuose bylose įtariamiems ir, ar kaltinamiems vaikams. Atsiprašome, kad vėluoja, mes e, dabar svarstysime pranešimo projekto svarstymą. 2013 metais komisija e, parengė direktyvos projektą dėl vaikų kaltinamų baudžiamosiuose bylose ir kalbama apie antrąjį procedūrinių teisių paketą, siekiant užbaigti kelio gairės, stiprinant procedūrinės teises e, dėl e, baudžiamosiuose bylose įtariamų ir kaltinamų vaikų. Per praėjusią kadenciją, kovo 2014 metais, buvo parengtas e, darbinis dokumentas ir pristatytas lybė. Taryba patvirtino bendrai požiūrį 2014 metų birželio mėnesį. Ponė, kad Katerina Končinė yra naujoji pranešėja e, ir dabar norėčiau priminti, kad lapkričio 11 dieną buvo labai įdomus klausimas. Na, o šiandien ponė Činiečiai pristatys pranešimo projektą ir iš karto žodį suteikiu jums, o po to išklausysime šešėlinių pranešėjų. Iš karto atsiprašau už tai, kad vėluojame. Katerina, žodis jums. Dėkoju, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad esu baisiai patenkinta, kad man buvo patikėta šis pasiūlymas kaip e, pirmiausias mano atliktas darbas Lybėje. Šiai temai paskyriau labai daug dėmesio, kai buvau prokurorė nepilnamečių klausimams Italijoje ir kai dirbau nepilnamečių reikalų e, poskirio vadovė. Taigi turiu praktinės patirties. Man tai buvo naudinga. E, E, peržiūrint šią direktyvą. Apskritai šiam darbui man tai buvo naudinga. Tai buvo. E, aš žinojau, e, kokias, į ką reikia atsižvelgti, peržiūrint direktyvą, kokie reikalavimai keliami ir panašiai. Norėčiau pasakyti, kad čia yra du tikslai išskirti. Pirmiausia, reikia turėti pilną garantiją, kad e, e, nepilnamečių teisės yra apsaugomos. Antra vertus, reikia laikytis baudžiamosios procedūros, baudžiamojo proceso visose valstybėse narėse, atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus. Baudžiamasis procesas E, yra tam, kad būtų pateikta nepriklausoma nuomonė e, dėl e, baudžiamosios kaltinamojo atsakomybės. Visiškai aišku, kad tai nieko bendro neturi su įtariamojo arba kaltinamojo būs, būsen, būklę. Reikia neišleisti iš akių tokio dalyko kaip e, e, faktų nustatymas. Jūs priminėte, pirmininkė, kad šitą nepilnamečių direktyvą yra e, aptarinėjama kartu su kitais šiuo metu aptarinėjimais dalykais, kurie skirti procedūrinėms teisėms suskirs, sustiprinti tų žmonių, kurie yra kaltinami arba teisiami. Taip pat tikslas yra E, garantuoti e, abipusį baudžiamųjų nuosprendžių pripažinimą visoje, visoje teisingumo erdvėje. Lyginant su kitomis šio paketo direktyvomis, ši direktyva, nepilnamečių direktyva yra labiau konkreti, taikymos rytis yra uh, E, ribota, tai yra susiję tik su nepilnamečiais. Kita vertus, galiu pasakyti taip pat, kad e, ta direktyva yra labai plati, kadangi, kalbant apie kitas nuostatas, tai jos apima vieną, pavyzdžiui, temą, e, proceso garantiją ir panašiai, o nepilnamečių atveju yra išvardyjamos teisės, kuriomis jie gali pasinaudoti baudžiamosios procedūros metu. Visa tai mums leidžia nustatyti minimalius standartus, e, kurie gali būti keliami nepilnamečių atveju. Tai yra didelis žingsnis į priekį. kuriant e, teisingą E, procedūrą nepilnamečiams. Šiandieną yra labai daug netitikimų. Kiekvienais metais su baudžiamąją teisę susiduria milijonas nepilnamečių ir vieno, valstybėse narėse praktika labai skiriasi. Šios direktyvos tikslas yra harmonizuoti teisės aktus ir tuos skirtumus e, išlyginti. Aš pradėjau dirbti remdamas pirmojų pasiūlymų, kuris buvo gautas praeitos kadencijos metu ir buvo visai neblogas. Iš savo pusės aš galėjau darbo imtis su didelė energija ir įsitikinimu, kadangi e, Dar kartą pasikartosiu, nepilnamečiams, kurie yra e, teisiami pagal baudžiamąją procedūrą, labai svarbu užtikrinti tam tikras teises. E, toliau e, esmių esmė yra advokato pagalba ir tos pagalbos užtikrinimas. Teisinė pagalba nepilnamečiui yra labai svarbi. Tai yra tokia garantija, kurią turime suteikti ne tik tais e, baudžiamosios procedūros atveju, bet ir e, užtikrinant kitas nepilnamečių teises. Kitas direktyvos svarbus momentas yra individualus, e, teisė į individualų nepilnamečio vertinimą, garantija dėl dalyvavimo procedūrėje nepilnamečiui teismų, advokatų ir visų kitų žmonių atitinkamas reglamentavimas taip pat yra nuostatų susijusių su e, laisvės atėmimo bausmėmis nepilnamečiams. E, Sulaikimas arba laisvės atėmimas e, gali būti taikomas tik tokiu atveju, kada negali būti pritaikytos jokios kitos priemonės. Kaip ten bebūtų, jeigu turi būti e, sulaikytas nepilnametis, tai jis negali būti galinamas kartu su suaugusiais. Tai štai tokie e, pagrindiniai dalykai, kuriems pilnai pritariu. Toliau, pabandysiu kalbėti trumpai, pirmininkė. Taigi toliau dėl pakeitimų. Aš pabandžiau kai kuriuose vietose egzistuojančias garantijas dar labiau sustiprinti. Atsižvelgdama į e, pradinį, pradinį pasiūlymą. Norėčiau grįžti prie taikymos ryties. Antras straipsnis direktyvoje. Čia yra kalbama apie žmonės, kuriems jau yra sukakę 18 metų, bet, ne 20, bet dar ne, nėra 20 minerių, o įstatymo pažydimas padarytas neturint 18 metų. E, taigi, sakykime, toks žmogus padarė nusikaltimą dar būdamas nepilnametis. E, nežinodamas, kaip toli tai siekia. Toliau 42 ir 43 pakeitimas yra susijęs su antruoju straipsniu 12, ant, antraja dalimi 12 straipsnėje. Čia yra kalbama apie nepilnamečio sulaikymą. yra minimos sąlygos sulaik, mokymo, kad reikia laikytis nepilnamečių, kad reikia užtikrinti nepilnamečių e, jo teises. Ir dar norėčiau kai ką patikslinti ir tuo jau baigsiu. Trečias straipsnis. Jeigu abejotume dėl to, ar asmuo sulaukęs pilnametystės ar ne, tai tada jis laikomas nepilnamečiu. 58 straipsnis. Tėvai arba globėjai. Čia norėjau dar kai ką pridėti ir patikslinti tais atvejais, kai negalima nustatyti, kas yra tėvai. E, čia turi pats nepilnametis paminėti, kas jam atstovaus. E, jeigu jis to nepadaro, tai tada kompetentingos institucijos tą padaro už jį ir e, gali tie žmonės jam atstovauti su sąlyga, kad jisai tam neprieštaraus. E, 12 straipsnio pradžioje įrašėme naują dalį e, specifinis elgesys sulaikymo atveju. Anksčiau to nebuvo. Toliau, apskundimo teisė, tai yra naujas straipsnis. Visą tai atitinka kitas, nuostatas numatytas kitose paketo direktyvose. Labai ačiū, čia ir sustosiu, ačiū ponui Moresui. Ačiū už tai, kad asmeniškai domite šiuo klausimu. Brangus kolegos, ačiū Jums uždėmesi. Konstatuoju, kad Jūs iš savo pusės iš tiesų esate labai susidomėję šiuo klausimu, juo labiau, kad jisai susijęs su žmogaus teisėmis. Uh, ačiū Jums, Katerina. Iš tikrųjų puiku, kai kolega turi patirties ir uh, gauna pranešimą renkti tokį kokį norėtų. Na, dabar nenorėčiau paspartinti diskusijų, nes e, sritis yra labai įdomi ir netrukus bus klausimai ir turėjau suteikti pakankamai laiko komisijos nariui ir netrukus vyks uždaras posėdis. Taigi Norėčiau žinoti, kurie šešėliniai pranešėjai norėtų kalbėti. Taip. Kas dar? Kurie dar kolegos ir šešėliniai pranešėjai norėtų kalbėti? Lora šią šešėliniai pranešė taip, Silvija Von taip. Taigi dabar jau baigiu sudaryti sąrašą, kas kalbės ir EPP e frakcijos šešėlinis pranešėjas ponas Šedo pirmasis. Prašyčiau jūsų kuo trumpiau kalbėti. Na, tikrai neturime laiko. Ačiū, pirmininkė, kalbėsiu vengriškai. Norėčiau pritarti e, pranešimo projektui, jis puikiai parengtas komitete sus, yra susitarimas e, pagal partinę liniją, tikrai norėtume pritarti šiam dokumentui. Manome, kad būtina sumažinti tas traumas, kurias patiria vaikai. Todėl turėtume įrašyti visus e, e, visas apklausas ir klausimus. Na, kartais, jeigu vaikas neturi dokumentų, labai sunku nustatyti jo tikrąjį amžių. Manyčiau, kad mes turėtume suderinti ES lygmenių šias nuostatas. Geriausias sprendimas būtų toks. Daryti prielaidą, kad vaikas yra nepilnametis. Vaikai yra labiau pažeidžiami E, nors šiaip ar taip kiekvieną asmenį reikia vertinti pagal jo gebėjimus, reikia įvertinti ir sveikatą, ir šeimos situaciją, ekonominę, socialinę situaciją, brandą, e, reikia atlikti ir asmeninį vertinimą. Na, o kitas proceso etapas e, būtų parengti pasiūlymus dėl pakeitimų ir aš manau, kad kartu su pranešėjai ir su kolegomis galėsime mm, parengti gerą pagrindą dėryboms su taryba. Mums reikėtų geriau apginti vaikų teisės per visą procesą. Ačiū. Ačiū, ponas Čekin, ačiū, kad kalbėjote trumpai. Toliau FDD Laura Ferrara, ji yra šešėlinė pranešėja. Dėkoju, pirmininkė. Ačiū, ponė Kinčiai. Norėčiau pasveikinti su puikiai atliktų darbų, kad e, jūs labai kompetentingai ir su dideliu jautrumu e, nagrinėjote aptarinėjimą dalyką. E, Aš e, pilnai sutinku su jūsų nuomonės projektu. Aš patenkinta 14 pakeitimu dėl 21 pakeitimo, e, kuris kalba apie advokato buvimą ir apie e, tėvų, vieno iš tėvų, at, tėvų atstovo buvimą, kad nepilnametis būtų geriau apsaugojamas. E, taip pat e, procesinės garantijos ir panašiai, arba e, pratesimas, arešto pratesimas. Taigi dar kartą norėčiau Jūs pasveikinti. Please. Ačiū toliau Silvija Von. Danke, mich... Ačiū pirmininkė. Aš paprašiau žodžio dėl to, kad norėjau padėkoti pranešėjai už atliktą darbą. Darbas iš tiesų, mano nuomonė, atliktas puikiai, tai leis sustiprinti vaiko teisės. Tai man labai patinka. Ir man labai patinka trečias straipsnis. Jeigu neaišku, koks, nepil, e, koks vaiko amžius, tai abejonės atveju e, jis turi būti laikomas nepilnamečių. Tai yra pagirtinas dalykas, manau, kad uh, pranešimas bus patvirtintas, kad vaiko teisės būtų dar geriau apsaugotos. Ačiū labai tinkamas atsakymas, kaip iš e, buvusio parlamento pirmininko pavaduotojų. E, dabar norėčiau pasakyti, kad pasikeitė e, terminas, iki kada reikia pateikti pasiūlymus dėl pakeitimų, ir tai yra sausio šešta diena. Dabar norėčiau pasikonsultuoti dėl komisijos ir dėl pirmininkančios valstybės narės pasisakymo, kiek laiko turime, ar tikrai labai nedaug. Na, netaip jau ir blogai. Pirmiausia, komisijai suteiksiu žodį. Na, minutiai. Minutiai. Nu, dviem minutėm. Prašau, komisija. Prašyčiau susitelkti ties tais dalykais, kuriuos minėjo Katerina. Ačiū pirmininkė. Komisijos vardu nuoširdžiai dėkoju pranešėjai, kad pateikė pranešimo projektą, o dabar mes jau galime toliau siekti pažangos prie šios svarbaus dokumento nuoširdžiai pritarėme šiam pranešimo mm, projektui. Matome, kad yra įvertinamas komisijos požiūris ir netgi siekiama dar toliau. Dabar detalių neminėsiu, bet kai buvo pabrėžta, pats svarbiausias klausimas, pati svarbiausia nuostata yra privaloma, privalomas advokato dalyvavimas. Ir tikrai dėkojame, kad pritarėte mūsų pradiniam ketinimui. Pra dėl dviejų nukrypti leidžiančių nuostatų, atsižvelgianti geriausius vaiko interesus, tai irgi labai svarbu, siekiant išvengti proporcingumo kriterijų, kurie nėra e, pakankamai griežti. Dar norėčiau pabrėžti, kad esame pasirengę bendradarbiauti su pranešė ir su lybė komitetu, kad e, būtų galima tinkamai pasiruošti trilogams. Ačiū. Ačiū Jums, ačiū, kad kalbėjote trumpai ir ponė Matais, atstovaujantį pirmininkauja čia Italiją. Dėkoju, pirmininkė. Ačiū poniai Igničiai pranešėjai už jos pirmąjį nuomonės projektą. Jis nusipelno viso mūsų didžiausio susidomėjimo. Jūsų pranešėja patikslino, kokie tikslai yra keliami pranešime, taryba tiems tikslams pritarė, reikia surasti pusiausvyrą, reikia sustiprinti nepilnamečių teises, jeigu jie dalyvauja baudžiamajame procese, kadangi tai yra pažeidžiami žmonės ir baudžiamasis e, procesas toks būtent turi būti, kaip ten numatyta. Taip pat procese reikia atsižvelgti ir į kitų žmonių teisės, būtent jaukų teisės, kadangi turime laiko labai, laiko turime labai nedaug, tai visų e, dalykų turbūt paliesti nesugebėsiu. Norėčiau priminti, kad Birželio mėnesio taryboje šis klausimas dėl advokato dalyvavimo jau buvo iškeltas dėl individualaus vertinimo. Tai tarybos vertinimas labai panašus į parlamento ir aš esu įsitikinęs, kad mes tikrai dėl to susitarsime. Dėl kitų klausimų šiek tiek nuomonės išsiskiria, tačiau aš manau, kad tiek mūsų, tiek ponios Kiničiai tekste e, idėjos eina tą pačią linkmę, todėl pasisakyčiau, kad esu optimistas dabar dėl terminų. Italija, kaip pirmininkaujanti valstybė, ketino su parlamentu pradėti kaip galima bendradarbiauti anksčiau, tačiau dėja buvo rinkimai ir tie rinkimai e, pradžioje kadencijos tikrai nepasitarnavo mūsų labui. Kaip ten bebūtų, galime tarp delegacijų bendrauti vėliau, kai kita valstybė perims pirmininkavimą. Tikėkime, kad visos institucijos savalaikiai atliks darbą. Ačiū kolegos, ačiū Katrina. Pasakytas terminas, iki kada pateikti pakeitimus. Baigime šį klausimą. Tikrai stengiam, įstengėme baigti laiku. Ir dabar prasideda mūsų uždaras posėdis, taigi prašyčiau visų asmenų, kuriems neleidžiama pasilikti, išeiti. Prašyčiau tai padaryti kuo greičiau. So Mrs. Mr. Albrecht, uh, not happy with in camera on the oh. safe.